Bene, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro incontro quasi in orario anche se i ranghi... Norėčiau paraginti visus susėsti ir mes pradėsime posėdį laiku, nors ir ne visi nariai susirinko, bet taip mes laikysimės darbo tvarkės. Šiandien mūsų komitete lankosi svečias, kuris atvyko laiku, tai yra ponas Ilirmeta. Meta Ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad turime galimybę su juo susitikti šiandien. Ir noriu pasveikinti ministrą ir jo šalį pasiekus tikrai e, didelės pažangos įgyvendinant reformų procesą. Įvyko įdomių poslinkių saugumo, įstatymo viršenybės užtikrinimo ir ekonominių reformų srityse. nežiūrinti tai, mes toliau akcentuojame, kad tikimės tolesnių pažangių poslinkių. Kalbu apie valdymą, teismų sistemą, laisvą žiniasklaidą, įstatymo viršenybę. Visose šiose sritise uh, vyksta pažanga ir tikimės, kad ta pažanga bus vykdoma ir toliau. Kaip žinote, Albanija nebuvo įtraukta į pasiūlymą skirtą šalių grupiai, e, kuriams buvo skirta panaikinti vizų režimą. E, tos panaikinti vizas buvo siūloma Jotkalnyjei bei buvusių Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Nežiūrinti tai, noriu pažymėti, kad, Makedo, kad e, Albanija nuo to laiko pasiekė tikrai didelės pažangos, spręsdama visus neišspręstus klausimus. Na, pristačiau situaciją labai pozityviai, tačiau dabartinė valstybės politinė padėtis kelia tam tikrų būkštavimų. Pavyzdžiui, dabartinės kadencijos darbą lydi nuolatiniai nesutarimai tarp vyriausybės e, ir e, opozicinių partijų, socialistų koalicijos ir socialistų. Ir atrodo, kad toms e, konfliktuojančioms pusėms nepavyko iki šiol pasiekti susitarimo. O tai neigiamai atsiliepia šalies reformų politikai. Taigi, stebime konfliktą, tam tikrą prasme tas konfliktas kenkia ateities e, tendencijoms. Taigi, ministrė, mes tikimės padrasinančių pastebėjimų iš jūsų šią temą ir nedėlzama suteikiu Jums žodį pristatyti Jūsų ataskaitą. Prašau. Thank you very much. Honorable Chairman Albertini. Ačiū. Pirmininkė Albertini, gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai. Man nepaprastai malonu kreiptis į Jūs, į šį garbingą parlamentą praėjus vos dviems savaitėms po to, kai mūsų premjeras Beriša atsakė į Europos komisijos klausimus. Ir ši ataskaita, šis svarbus dokumentas buvo parengtas tikrai e, labai atsakingai dalyvaujant mūsų vyriausybės administracijai, pilietinės visuomenės atstovams ir interesų grupių atstovams. Per tą laiką mes siekėme uh, įgyvendinti tikslus nustatytus kelio gairių plane. Mes manome, kad tai yra labai svarbus procesas ir mums, mūsų piliečiams ir mūsų šaliai, ypač užtikrinant žmogiškojo orumo vertybės. Mes kažkada buvome labiausiai atsilikusi Europos valstybė, o dabar prieartėjame prie momento, kuomet bus priimtas labai svarbus mūsų piliečiams sprendimas, tai yra mūsų piliečiai galės laisvai keliauti Šengeno erdvėje. Svajonė taps realybė. Ir šiame kontekste norėčiau pasinaudoti galimybę išreikšti didžiulę padėką Jums ir Europos parlamentui už tvirtą paramą ir padrasinimą mums siekiant įgyvendinti visus kriterijus, nes tai ilgainiui reikš, kad bus panaikintas vizų režimas Albanijai. Ir mūsų indėlis tampa ypač svarbus, nes įsigalioja Lisabonos sutartis, o Europos parlamentas įgyja daugiau galių sprendimų prieimimo procese. Taip pat e, atsižvelginti tai, kad tas sprendimas yra nepaprastai svarbus ne tik mums, bet ir jums, Europos piliečių atstovams. Taigi, atsižvelginti tai, norėčiau pristatyti mūsų pasiekimus šiame procese bei bendrai pakalbėti apie Europos integracijos procesą. E, Europos komisijos narys jums pristatys e, mūsų nuveiktus darbus, bet tikriausiai jau daugelis esate girdėję apie mūsų pasiekimus po neseno jūsų apsilankimo Albanijoje. Albanija pasiekė pažangos saugumo srityje. Paskutiniai duomenys atskleidžia, kad mums jau pavyko išduoti 600 tūkstančių biometrinių pasų bei 2 milijonus e, tapatybės kortelių. Mes užtikriname tinkamą informacijos rinkimą ir visiems piliečiams yra išduoti tapatybės numeriai. Albanija taip pat siekia užsikrinti tinkamą sienų apsaugą bei kontroliuoti migracinius praucus. Mes dėgiame pažangiausią įrangą savo mm, valstybės e, pasienyje. Taip pat užsimame intensyvių policininkų rengimu ir šias pastangas lydi strateginis planas, bei taip pat mes siekime užtikrinti integruotą mūsų sienų valdymą. Albanija visapusiškai dalyvauja gyvendindama readmisijos sutartis. Viešoji tvarka ir saugumas. Šioje srityje Albanija intensyviai deda pastangas kovoti su korupcija, kontrabanda ir kitais neigiamais reiškiniais. Ir šiame kontekste norėčiau ypač pažymėti įstatymą dėl e, organizuot, su organizuota nusikalstamumu susijusių asmenų turto areštavimo, taip vadinama antima, prieš mafijinį įstatymą. Jis skirtas kovai su grupuotėmis ir asmenimis. Taigi mes siekime užtikrinti taip pat įstatymus, kurie mums leidžia kovoti su korupcija vyriausybėje. Ir e, išaugo teisme tyriamų ir ištirtų korupcijos bylų skaičius Taip pat e, kai kuriais atvejais netgi buvo kvestionuojamas ir atšauktas teisėjų imunitetas. N nacionalinė strategija skirta kovai su narkotikų kontrabanda. Šio plano įgyvendinimas e, e, tęsiamas ir mes sumažinome narkotinėms medžiagoms e, skirtų pasėlių plotus pagrindinis veiksnys užtikrinantis sėkmingą šio plano įgyvendinimą yra tvarumas ir patikimumas. Ketvirta veiksmų grupė. Romų tautybės asmenų integravimas. Mes siekėme užtikrinti nediskriminacinį elgesį su šios tautybės asmenimis ir komisijos narys, kuris yra atsakingas už šią sritį, pritariamai vertino mūsų veiksmus šioje srityje ir netrukus atitinkamus pareigūnus mūsų šalyje patvirtins parlamentas. Žodžio laisvė. Albanijos parlamentas ėmėsi reikalingų žingsnių, e, patvirtindamas, priimdamas e, ko, įstatymus skirtus kovai su šmeištu ekonominis augimas, stabilumas ir prognozuojamumas. Visose šiose srityse mums pavyko neblogai padirbėti, nežiūrint pasaulinės ekonominės krizės. Mūsų ekonominiai praėjusių metų rodikliai yra pozityvus ir mūsų šalies ekonomika yra gyvybinga. 2009-aisiais e, mūsų šalies ekonomika augo 0,3 e, procentų tempų. Mes siekiame tapti svarbia regioninė veikėja šioje srityje. Taip pat, nu, tą patį noriu pasakyti ir apie mūsų infrastruktūrą. Mes siekiame mm, modernizuoti infrastruktūrą, kad Albanija taptų svarbia tarptautinė veikėja. Noriu pasakyti keletą žodžių apie regioninę politiką. Albanai vaidina svarbu taikos užtikrintojos vaidmenį vakarų Balkanuose. Mes esame tvirtai įsitikinę, kad tik tai bendravimo visose sritise keliu mes galime užtikrinti geresnius mainus ekonominėje, vis, pilietinės visuomenės žiniasklaidos srityje ir išspręsti praeities problemas. Albanija palaiko puikius santykius su visais savo kaimynais bei su visomis regiono valstybėmis. Ji taip pat tobulina santykius su Serbija, nes mes manome, kad regioninis bendradarbiavimas ir integravimas yra viena e, pamatinių sąlygų užtikrinant viso regiono, taip pat Albanijos integraciją. Mes žinome mūsų stipresias pusės, bet tuo pat metu neneigiame, kad turime problemų. Žinome, kad mums reikia dar daug dirbti, kad įgyventintume europietiškąją darbo tvarkę. Atsižvelgianti tai, vyriausybė nuolatos konstatuoja ir kartuoja savo norą dirbti ir prisimti atsakomybę, bei taip pat džiaugtis šio proceso teikiamais pasiekimais. Taip pat siekiame išspręsti dabartinės politinės situacijos e, problemas. Pakvet, opozicija buvo pakviesta e, dalyvauti konstruktyviame dialoge, kurį, kuris remtų su dviems principais - skaidrumu bei valstybės konstitucijos nuostatų paisimu. Taip pat opozicijai buvo sutikta galimybė paskirti parlamentinio tyrimo komiteto e, pirmininką ir vicepirmininką. Taip pat mes norime paskirti teisės saugos darbuotojų grupę, kuri iš, ištirtų visus kaltinimus, kuriuos pateikė opozicija ir kad būtų užtikrintas visiškas rinkimų proceso skaidrumas. Albanija yra europiečka demokratiška valstybė. NATO organizacijos narė. Ji, nori, ji siekia tapti ES narė. Ji nori užtikrinti šalies konstitucinių nuostatų gerbimą. Todėl mes turime užtikrinti teismų e, valdžios nepriklausomybę, todėl politikai negali kištis į, į šios valdžios darbą. Ir kalbant apie opozicijos teisės kreiptis į Konstitucinį teismą ir Venecijos komisiją, mes rengiamės e, visiškai mm, paklusti teismų sprendimams. Taip pat noriu pasakyti, kad kai kurie aspektai neigiamai atsiliepia mūsų demokratiniams procesams. Opozicijai taip pat esame pateikę pasiūlymą imtis lyderio vaidmens, reformuojant mūsų rinkimų e, įstatymus prieš artėjančius rinkimus, remiantis e, ESBO ir kitų organizacijų rekomendacijomis. Noriu Jūs patikinti, kad vyriausybė ir toliau e, ragins opoziciją aktyviai dirbti atviro ir konstruktyvaus dialogo pagrindu, nes mes esame įsitikinę, kad tai yra vienintelis kelias priekin siekiant mūsų e, Europos integracijos darbo tvarkės tikslų, o integracija į Europą yra visų Albanų pagrindinis tikslas. Ačiū. Dabar esu pasirengęs atsakyti visus klausimus. Grazie, signor ministro. Ačiū, ponė ministrė. Mūsų kolega Kauntis yra mūsų komiteto pranešėjas Albanijos klausimų. Jis pasisakys pirmasis, pasakymų turi tris minutės. Prašau. Što, kirie proedre, θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον αντί... Pirminkė, ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Eilę Metą e, atvykusi mūsų komitetą. Aš neturėjom konkrečių klausimų, kadangi būdamas atsakingas už e, ataskaitos parengimą, Albanijos klausimą, aš apsilankiau Albaniją ir turėjau išsamių diskusijų tiek su prezidentu, tiek su politinė partijom, tiek su pilietinė visuomenė ir visą tai man leido sudaryti gana išsamų paveikslą to, kas vyksta šalyje. Apie tai ir bus kalbama mano ataskaita, kuri bus pristatyta vėliau šiandieną. Na, o grįžtant prie to, ką pasakė ponės Meta, taip, iš tikrųjų, įvyktos reformos, Albanija modernėja ir manau, kad mums belieka tik pasveikinti šias sėkmingas reformas. ES yra nusiteikusi priimti tiek Albaniją, tiek kitas vakarų Balkanų valstybės į ES ilgalaikėje perspektyvoje. Na be abejo, situacija Albanijoje turi pagerėti ir Albanijos visuomenė jaučiamas šitas lūkestis, kai dėl mūsų Europinių institucijų ir konkrečiai Europos parlamento mes turėtumėm kalbėti ne tik tai apie komentarus ir pasiūlymus, mes turime eiti toliau, mes turime padėti Albanijai siekti pažangos, aš suprantu tą vaidmenį, kurį Europos institucijos bei Europos parlamentas turi suvaidinti. Ir vėlgi reikia pasakyti, kad mes nesame tik tai kažkokie tai prižiūrėtojai, kurie tikrina, kas padaryta, kas ne. Mes esame jūsų pagalbininkai. Mes norime padėti Albanijai pasiekti tų laimėjimų, kurie atneš naudos ir jai, ir visam regionui. Aš tikiuosi, kad e, politinė situacija, tai aš manau, kad politinė situacija yra šiek tiek e, paini ir be abejo tai sėtina su kitų reformų vykdymu, nes dabar yra na, savotiškas politinis e, patas, e, kai ne viena pusė nepaima viršaus, politinis dialogas atrodo nebeduoda rezultatų, kai kurie politiniai procesai įšalo. Ir vėlgi e, tos ekstremalios politinės nuotaikos apsunkina e, situaciją, bet e, parlamentas turi pradėti normalią veiklą, jeigu norima rasti sprendimą. Labai tikiuosi, kad netrukus taip ir e, atsitiks ir tai sušvelnins padėtį. Aš labai tikiuosi, kad visos politinės partijos Albanijoje gali susitelkti ir bendrai spręsti iškilusios problemas. Na, aš pilnai pritarčiau tam, ką pasakė ponas Meta. Iš ties, kalbant apie teisinės valstybės tvirtinimą, svarbius įstatymus ir panašiai. E, įvyko daug pokyčių, svarbus įstatymai buvo priimti, susijęs su e, kova su korupcija, kova su narkotikais ir panašiai. Man susidaro įspūdis, kad Albanijos vyriausybė ir politinės partijos dabar turėtų visas jėgas skirti e, šių įstatymų realiam įgyvendinimui. Įgyvendinimas yra nelengvas procesas, tačiau jis yra ketinės svarbos. Na ir paskutinė pastaba, kaip jau sakiau iš pat pradžių, Europos parlamentas e, yra pasirengęs padėti, o ne tik tai tikrinti, kas vyksta. Taigi, manau, mes turime visi tam skirti deramą dėmesį. Ačiū. Dėkoju ponui Huntis, žodis ponui Kukanui. Jis yra delegacijos ryšiams su Albanija vadovas. Tris minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname jūs atvykusi į mūsų posėdį. Sveikiname Albaniją, nes Albanijai e, mums yra pateikusi klausimyną, prieš stojiminį klausimyną ir Albanija nuveikė labai daug vizų liberalizavimo srityje. Esu vienas iš tų parlamento narių, kuris nesnei lankėsi Albanijoje. Matėme, kad yra labai aktyviai dirbama, kad jau veikia visa įranga reikalinga vizų liberalizavimui. Ir nėra jokios abejonės dėl to, kad Albanija pasiekė pažangos daugelį politikos ryčių šiais pastaraisiais metais. Dabar e, Albanijos parlamentas E, dirba šiais klausimais, vyksta parlamento posėdžiai ir matome, kad reformų procesas vyksta toliau. Norėjau paklausti jūsų, ponė ministrė, štai ko. Suprantu, kad yra tokių teisės aktų, kuriuos Albanija priėmė siekdama greitesnės integracijos Europos Sąjungą. Aš manau, kad jums kai kuriems įstatymus priimti reikia opozicijos balsų. Uh, Kaip Jūs manote, būtų, Jūs spręsite šią problemą, kad opozicija Jūs paremtų? Politinės problemos turi būti išspręstos kuo greičiau. Kuo greičiau bus išspręstos, tuo geriau šaliai. Visi šie klausimai turi būti keliami ir sprendžiami demokratinėse institucijose. Jų sprendimus turi gerbti visi politikai. Pirmadienį ir antradienį vyks pirmieji posėdžiai, kur bus kalbama apie stabilizavimo komiteto posėdį. Mm, norėčiau pasakyti, kad kol kas parlamente šios grupės žmonės praleido kartu nedaug laiko. Briuselėje jiems teks dirbti dėrybose septynias valandas iš eilės, plus e, pietus, plus vakarienė. Tačiau aš manau, kad bus galima tuo būdu numatyti geresnį pagrindą tolesniam bendradarbiavimui. Pone ministrė, dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra štai koks. Regioninis bendradarbiavimas ir jūsų šalies įsitraukimas tai yra labai svarbus klausimas. Žinau, sužinau lankydamasis pas jūs, kad šioje srityje Albanija veikia labai aktyviai. Žinau, kad jūs E, siekiate, kad būtų taip pat peržiūrėtas vizų režimas su visomis valstybėmis šiame regione. Norėčiau paklausti, ką manoma toliau, ką dar daugiau numatoma daryti šioje srityje. Dėkuoju. Ačiū, ponė Kukanai. Žodis ponui Danžon. Jis yra saugumo e, ir gynybos reikalų komiteto pirmininkas. Tris minutės, prašau. E, Ačiū, ponė ministrė. Pirmiausia, noriu pasveikinti už atliktą darbą, kurį nuveikė jūs pats ir jūsų vyriausybė tose srityse, kuriais jūs minėjote. Žinoma, e, pažanga yra konkreti ir apčiuopiama. Albanija yra tikrai geram keli. Politinė padėtis e, e, gerėja, tad manyčiau, kad opozicijos bandymai boikotuoti parlamentą yra tiesiog neatsakingas elgesys. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad jūsų vyriausybė ir jūs čia vaidinate labai rimtą vaidmenį. Vaidmenį regione, kuris tebelieka sudėtingas. Ten būtina numatyti ateities perspektyvas ir įtvirtinti geresnį stabilumą. Jūs neseniai lankėte Serbijoje, tad norėčiau išgirsti šiek tiek daugiau. Apie ką buvo kalbama jūsų vizito Serbijoje metu? Taip pat norėčiau paklausti Kaip vertinate buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos padėtį? Nes sakoma, kad albanų mažuma ten gyvena labai sunkiomis sąlygomis, tiesiog vykstant daryboms e, su ES ir NATO e, ši šalis yra atsidūrusi savotiškoje aklavietėje. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate ten susikloščiusią padėtį. Ačiū ponui Danžo. Dabar žodis ministrui meta atsakyti į klausimus. 5-6 minutės, ko gero, prašau. So, I don't want... Kągi, nenoriu Jums ilgai dėstyti dabar mūsų paskutinių rinkimų istorijos, tačiau labai trumpai. Pirmas įk per du dešimtmečius rinkimų kodeksas, rinkimų administracija ir e, vadinamasis e, aukščiausiasis rinkimų teismas buvo suburti opozicijos lyderio panoramo ir dauguma balsuodavo taip, kaip jam reikėdavo, kaip jisai siūlydavo. Antra, šie rinkimai, vėlgi aš nenoriu dabar daug kartoti, tačiau daugeliu atveju buvo geriausia. Ir teisinių požiūrių, ir dėl panaudotų technologijų, ir Kiekvienas balsas buvo registruojamas monitoriuose, prie kiekvieno apskaitos stalelio visoje šalyje. Na, taip pat e, e, administraciniam procesam pavyko užtikrinti politinių jėgų e, lygų pasiskirstimą ir visi socialistų partijų atstovai patvirtino per visą šalį rinkimų rezultatus. Jie norėjo ištirti daugelį klausimų susijusių su paskutiniais e, rinkimais ir dauguma iš tikrųjų darė viską, ką jie gali. Jie norėjo gauti daugumą parlamento e, komitete. Kadangi parlamento komitetas pagal apibrėžimą turėtų būti sudarytas iš daugumos atstovų, mes sudarėm jiems tas sąlygas, jie norėjo savo atstovų kitos institucijos, mes irgi sudarėm jiems sąlygas. Jeigu jie nori pradėti tyrimą, jie gali pradėti tą tyrimą. Kitaip sakant, visi pagėdami, kuriuos jie kėlė. E, e, mes tarsi darėme nuolaidų, tačiau jie reikalauja dabar atidaryti balsadėžės ir perskaičiuoti visus balsus. Kitą mes turime e, rinkimų komisiją arba rinkimų kolegija. Ir vėlgi dėl narių šios komisijos, e, e, kai jie buvo atrinkinėjami, opozicijos lyderis pritarė kiekvienai kandidatūrai. Ir mes manome, kad toliau eiti nebegalime, nes kitai bus pažeistas e, teismų sistemos nepriklausomumo principas. Jau seniau praeitie yra konstitucinis teismas pareiškęs nuomonę dėl E, parlamentinių komitetų įgaliojimų ir jie gali, na, praktiškai tirti, imtis tirti beveik bet ką, išskyrus teismo sprendimus. Jie negali peržiūrėti teismo sprendimų. Jeigu jie turi kokių nors problemų, yra labai paprastas kelias, jie gali kreiptis į konstitucinį teismą. Ir mes netgi buvome labai atviri ir pasiūlėme jiems taip pat e, kreiptis į Venecijos komisiją, kuri netgi nėra Albanų institucija, Albanijos institucija, tačiau tai yra patikima tarptautinė institucija ir e, dėl to mes nematėme problemos, tačiau jie tos galimybės neišnaudojo. Koksgi gali būti sprendimas? Sprendimas būtų, kad šis komitetas pradėtų dirbti jau šiandien arba rytoj ir ištirtų, na, kadangi jie kėlė daug klausimų, daug pretencijų, tai e, tegu socialistų partija kreipiasi ir į Konstitucinį teismą, jeigu nori į Venecijos komisiją. Ir kai tik tai bus išsakyta šių institucijų nuomonė, mes gerbsime tą nuomonę ir jas laikysimės. Tokia yra dabartinė padėtis. Ir aš sutikčiau su gerbiamo vienu iš parlamentarų nuomonė, kad iš tikrųjų tam tikriam įstatymam priimti reikės kvalifikuotos balsų daugumos mūsų parlamente, kągi mes darysime. Na be abejo, europinė integracija nėra vyriausybės prievolė, jeigu opozicija nemano, kad tai yra ir jos atsakomybė. Tada be abejo pakimbam plaukų visos opozicijos vertybės, kadangi europinė integracija yra įvardyjama kaip nacionalinis tikslas, ne tik Albanijos kaip valstybės, bet aš manau visų Albanų bendras tikslas kaip tautos, kadangi ES integracija tiek Albanijos, tiek kitų valstybių, kur gyvena Albanų mažumas, e, leistų Albanams jaustis labiau suvienintiems e, po europinių skiečių draugė su kitom šio regiono tautom. Taigi aš manau, kad opozicija turėtų iš tikrųjų imtis atsakomybės ir, tiesą sakant, tai būtų labai sveikintas žingsnis, nes dabar yra visiškai neprimtina, kad e, tą dieną, kai premjeras e, teikia Europos e, komisijai užpildytą klausimyną, opozicija ragino sukelti visuotinius neramumus. Tačiau kamgi to reikia, iš tikrųjų žmonėms jau pakanka e, visų šitų boikotų, neramumų, grės, grasinimų, smurtų ir panašiai. Manau, kad e, tai yra iš tikrųjų labai neteisinga pozicija ir mes tikimės, kad Europos komisija uh, netrukus sureaguos į mūsų pateiktus dokumentus. Mes esame pasirengę dirbti, mes esame pasirengę ieškoti sprendimų, tačiau manome, kad e, opozicija negali laikyti viso šalies įkaitę, negali paimti įkaitų šalies stabilumo arba rizikuoti šalies stabilumu, teisinės valstybės samprata, e, ateitimi Europos Sąjungoje. Aš asmeniškai e, esu tikrai pasiryžęs padaryti viską, ką galiu. Taip pat dauguma yra e, pasiryžus iš tikrųjų bendradarbiauti. Čia ir opozicija turi būti konstruktyvesnė, lankstesnė ir neturėtų pamiršti, kad nacionalinis interesas vis tik tai turėtų būti aukščiau už, ambicijų, už asmeninės ambicijas ar, ar, ar asmeninius interesus. Nežinau, ką mes dar galėtume padaryti. Jeigu mes nesilaikytumėm e, teismo sprendimo, tai būtų tikrai labai blogas e, signalas, labai prastas žingsnis mūsų šaliai, kadangi e, taip pakirstų pasitikėjimą Albanų politikais. E, na, kai dėl regiono ir paties regione, mes esame pasiryžę bendradarbiauti su visom kaimininėm valstybėm Ir būtent dėl tos priežasties neseniai lankiausi Serbijoje su oficialiu vizitu, mes norime toliau plėtoti mūsų santykius. Be abejo, požiūris į naują Kosovo valstybę, jos statusą mes e, žvelgiame labai e, skirtingai, bet mes e, sutarėme, kad vis tiek matyt Kosovo ateitis kada nors taip pat bus Europos Sąjunga, narystė Europos Sąjungoje ir kad dabar mes turėtumėm e, visi bendradarbiauti tam, kad e, ir Albanija, ir Serbija, ir visas regionas sėkmingai integruotųsi į Europos Sąjungą. Būtent dėl to mes esame pasiryšę toliau e, plėtoti ir gerinti mūsų santykius su Serbija. Na ir tiesą sakant, su pietričių Europos valstybėms, visomis praktiškai valstybėmis Albanija turi puikius santykius. Tiesą sakant, mes iš savo pusės vienašališkai panaikinome vizų režimą e, Serbijos piliečiams labai tikimės, kad Serbija žengs atsakomai žingsnį artimiausių laikų. Mes mėginame stiprinti regiono bendradarbiavimą, konkrečiai kovodami su priekyba žmonėmis, tai yra iš tikrųjų viso regiono problema, be abejo, pažangos esama, tačiau mes turime geriau koordinuoti savo pastangas ir taip pat koordinuoti pastangas, derinti savo pastangas su ES. <clears throat> Na ir e, tai bus ypač aktualu tada, kada es institucijos pradės e, kalbėti apie e, vizų režimo sušvelnimą mūsų regionui arba kitus integracinius žingsnius. Kai dėl Makedonijos klausimo. Mes be abejo norėtumėm, kad šalyje klimatas taptų palankesnis norėtumėm, kad būtų vykdomas orito sutikimas, e, sustarimas, atsiprašau, ir e, mes esame tikrai suinteresuoti, kad ši šalis e, kaip galima greičiau įstotų į NATO, o taip pat plėtotų savo santykius su ES. Ir dėl to mes vis dar raginame Albanų lyderius, Albanų bendruomenę toje šalyje elgtis konstruktyviai, turėti kantrybės, ir dirbti per šios valstybės demokratinės institucijas. Tai tiek ačiū. Grazie, signor ministro. Eh, la parola all'onorevole Vigenin per tre minuti. Ačiū, ministre. Panas e, Vigenin. Tris minutės. Ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Aš manau, kad iš tikrųjų jūsų apsilankimas yra labai svarbus. Noriu pasveikinti jūs e, socialistų demokratų vardu su pasiekta pastaraisiais metais pažanga. Visų pirma, mes turime pasakyti, kad bet koks regiono valstybių sėkmingas žingsnis paspartina ir kitų žingsnius eurointegracijos link. Nes be abejo, kiekviena šalis e, siekia narystės e, asmeniškai, individualiai, tačiau kartu regionas vertinamas kaip vienas regionas. Taigi kiekvienas pažangus procesas e, prisideda prie pažangaus viso regiono įvaizdžio ir e, tai padeda tiek jūsų kaiminam, tiek jūsų šaliai. <clears throat> Aš norėčiau pabrėžti, kad šiais metais, nors ir su tam tikru vėlavimu, bet e, Albanija taip pat e, pateks į vizų liberalizavimo režimą taikymo zoną. Ir e, kaip ir dėl kitų valstybių, Europos komisija, Europos parlamentas turėtų e, priimti pažangų sprendimą, todėl tas turėtų sukelti naują eurooptimizmo bangą. Ir aš raginčiau jūs pasinaudoti šitą eurooptimizmo bangą Albanijoje, toliau spartinant reformas e, tam, kad e, priartėtų jūsų realią narystę Europos Sąjungoje. Kita vertus, neturime pamiršti, kad pasirengimas narystiai nėra vien tik tai administracinis klausimas. Ir e, tai ir politinis procesas, ir praktiškai procesas apimantis piliečius. Visi piliečiai, arba bent jau didžiojų daugumas, turėtų palaikyti šitą iniciatyvą. Įvykiai po rinkimų Albanijoje dabar kelia nerimo ir Jūs be abejo pristatėte mums padėti gana išsamei, tačiau aš galėčiau pasakyti, kad jeigu panas Ramalas būtų jūsų vietoje, mes turbūt išgirstumėm kitokią, nors turbūt nemažiau įtikinamą istoriją apie esamą padėtį. Taigi mes be abejo neturime kištis jūsų vidaus reikalus. Tačiau norėtumėm, kad problema būtų išspręsta, nes visada, kai vyksta tokie konfliktai prieštarami, tai negalima kaltinti tik tai vienos iš konflikto šalių. Taigi mes esam, mes turime vilčių, kad abi šalis sugebės daryti kompromisus ir politinė aklavėtė, iš politinės aklavėtės bus išbrista artimiausiai ateityje. Ta prasme norėčiau paprašyti jūsų kiek išsameu papasakoti, kaip jūs įsivaizduojate tolesnius žingsnius, kadangi jeigu dabar nei opozicija, nei vyriausybė, nei, nei dauguma, nei mažuma nejudės į priekį, nepajudės į savo pozicijų, tai neaišku, kaip bus galima spręsti tą situaciją Albanijoje, kuri iš tikrųjų yra neraminta. Jeigu ta situacija užsitęs, tai bijau, kad um, jinai kaip tik tai pakenks jūsų narystės perspektyvai Europos Sąjungoje. Ačiū, ponė Vigeninai. Ir dabar suteikiu žodį šešėliniai pranešėjai Albanijos klausimų. Poniai Pek. Ja. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į parlamentą. Per pastarąjį dešimtmetį esame nekartą susitikę. Jūs buvote ir premjeras, ir taip pat buvote opozicijos spykeriu. Ir prisimenu, jog per paskutinį susitikimą su mūsų delegacija jūs labai įkveptai pasisakėte prieš rinkimų įstatymą, kurį parengė Rama ir Beriša tuo metu. O dabar jūs priimate sprendimus dėl rinkimų įstatymo, kurie buvo priimti anksčiau. Ir vienas iš asmenų, rengusių šį įstatymą, dabar prieš jį aktyviai kovoja. Padėtis yra išties keista ir ją sunku suprasti. Aš suprantu, kad kai kurie dalykai yra tokie sudėtingi, jog opozicija laikosi nuomonės, kad ji negali dirbti parlamente dėl to ir tik tai kas nuo karto opozicijos atstovai pasirodo parlamente, kad neprarastų mandato. Norėčiau paklausti štai, ko politinė partija gali raginti sukelti socialinius neramumus. Tokiu metu kuomet šalyje e, dirba koalicinė vyriausybė, ne vienos partijos vyriausybė. Kelių partinių grupių sudaryta vyriausybė, kurios ir visos tos partijos susirinko dirbti Albanijos labui, siekti integracijos, kaip jūs minėjote, tai yra visų užduotis. Aš domėjausi situaciją Albanijoje nuo 91 metų ir aš galiu jūs uh, aš galiu patvirtinti jūsų žodžius ir pono Audi žodžius. Ir iš tikrųjų, paskutiniai rinkimai buvo geriausi, kada nors Albanijoje surenkti rinkimai. Ir nors tai buvo daug kartų kartota ir visi komisijos nariai sutarė šiuo klausimu, jeigu yra kažkokių kaltinimų, tai tuos kaltinimus reikia peikti ten, kur jie turi būti patikti. Ir jei opozicija turi pagristų kaltinimų, kodėlgi nepateikus jų konstituciniam teismui ir rinkimų komisijai. Ne parlamentas yra įgaliotas priimti sprendimus, ar balsadėžės buvo atidarytos anksčiau ar ne ir, ir jis negali imtis veiksmų. Ir aš nesupratau, arba ponas Rama neturi jokių kaltinimų, jokių argumentų, įrodymų, kuriuos galėtų įrodyti ir tiesiog ke kelia vėjas savo iniciatyvą. Aš esu sukaupusi nemažai informacijos ir aš norėčiau paraginti kolegas atsižvelgti į tuos faktus. Tai nėra subjektyvi kažkieno nuomonė. Aš esu daug kartų kalbėjusi su Albanijos žmonėmis ir jie nenori, kad to, to, tie, tos tie klausimai būtų svarstomi gatvėje. Jie nori, kad visa tai būtų išspręsta valstybės lygmenių. Dar vienas dalykas - kontrabanda moterimis, žmon, mm, žmogaus organais bei vaikais. Žinau, kad kovojant su šiais reiškiniais pasiekta pažangos. Kitas dalykas - lyčių lygybės įstatymas. Žinau, kad tas įstatymas yra patvirtintas, bet noriu paklausti, ar jis įgyvendintas. Ačiū, ponas Vaigelis, trims minutėms. Prezidentė. Radbilepo, pozdrav. Ačiū, ponė pirmininkė. Podpredsednika vlade in zunanjega ministra Republike Albanije in čestitav za uspeh. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote į susitikimą su mumis. Noriu pasveikinti Albanijos užsienio reikalų ministrą. Noriu pasveikinti Jūs su pastarųjų keliarių metų sėkme. Tikiuosi, kad Jūs ir toliau eisite tinkamu keliu. Tai yra sieksite narystės Europos Sąjungoje. Albanijos parlamento krizė e, kelia problemų. Tačiau tai ne vienintelė krizė. Stebime panašius reiškinius visose e, perversmą gyven, pergyvenančiose valstybėse. Vyriausybės e, partijų nariai tapę vyriausybės nariais imaltis priešingai, nei kuomet buvo pozicijoje ir atvirkščiai. Tai nieko gero neduoda nei parlamento įvaizdžių, nei demokratijai. O mes parlamente negalime palaikyti kurios nors pusės. Ir ne mes sprendžiame, kas teisus, kas klysta ir, ir kas šiuo konkrečiu atveju yra teisus ir kas ne. Jūs kalbėjote apie savo šalies regioninę integraciją. Albanija gali tikrai daug nuveikti, vykdydama tinkamą politiką. Daugybė jūsų kaimynių dar susiduria su įvairiausiamis problemomis, kurias reikia spręsti ir mes džiaugtumėmės Albanijos indėlių užtikrinant stabilumą ir tų problemų sprendimą. Aš atstovauju liberalų frakciją parlamente ir norėčiau pasakyti, jog mano nuomonė labai svarbu gerbti visų mažumų teisės. Taip pat ir tų, kurios reiškia kitokias nuomonės. Taip pat svarbu užtikrinti lygias e, lyčių teisės. Ponas Ažon, pilietinių teisių komiteto pranešėja. mažumų teisų klausimais. Ačiū. Norėčiau padėkoti ministrui Mitai už išsame informaciją apie tai, kiek informacija, atsiprašau, kiek Albanija pasiekė gyvendindama integracijos procesą. Mes esame su jumis kalbėję apie tai praeitįje, svarstėme vizų režimą ir aš norėčiau jūs pasveikinti pasiekus tikrai įspūdingos pažangos Albanijoje. Mes girdėjome komisijos įvertinimą, tiksliau mes susipažinome su ataskaita šią temą ir tai yra tikrai pozityvi ataskaita. Tačiau išlieka kai kurių neišspręstų klausimų, kurių reikės imtis ateityje. Norėčiau užduoti Jums klausimą. Noriu paklausti apie asmenys, kurie sugrįžo į Albaniją. 65 asmenys buvo išsiusti atgal į Albaniją. Ir reikia užtikrinti tų asmenų integraciją, reintegraciją į Albanijos visuomenę. Taigi, kaip sekasi reintegruoti asmenys, kurie buvo išsiusti atgal į Albaniją. Taip pat kova su nusikalstamumu bendrai, tarptautiniu nusikalstamumu. Noriu paklausti ir apie tai. Ar realu tikėtis, kad iki Liepos mėnesio sulauksime naujų rezultatų, naujų pasiekimų šioje srityje? Kad Albanijos e, ekspertų komitetas galėtų toliau dirbti tuo pagrindu ir, ir galėtų formuluoti nuomonę, ar Albanija yra pasirengusi e, atsisakyti vizų režimo. Aš tikiuosi, kad Albanija netrukus taps tos liberalizuotos sistemos nare, tačiau viskas priklauso nuo jūsų. Viskas yra jūsų rankose. Mes galime pažiūrėti, kad mes padarysime viską, jog paspartintume tuos procesus, tačiau, kad tai įvyktų, jūs turite tikrai rimtai padirbėti. Ir aišku, mes turėsime užtikrinti, kad šie procesai būtų vykdomi tinkamai ir kad tai vyktų rudenį arba metų pabaigoje. Kolega Raučiak, nori klausyti, Europos parlamento vicepirmininkas ir šešėlinis pranešėjas Albanijos klausimų. Jis ir užbaigs pirmąjį klausimų ratą. Jam žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu keletą komentarų ir taip pat norėčiau šio vaito paklausti. Noriu pasveikinti jūs ir jūsų šalį su pasiektą pažangą per šiuos pastaruosius, net nesakau mėnesius, bet per šiuos pastaruosius metus. Politikos rytie reformos vyko šalies viduje, taip pat e, vyko visai lė kitų reformų, taip pat ir vizų liberalizavimo uh, E, procesas yra pradėtas. Suprantu, kad dialogas reikalingas su visomis politinėmis partijomis. Kai aš kalbėdavausi su savo albanų kolegomis, aš tą nuolatos tvirtinau. O kalbėjausi ne tik su valdančiosios partijos atstovais, bet ir su opozicijos partijų atstovais. Tiek kalbant apie vizų liberalizavimą, tiek apie integracijos procesą, e, kalbant visada sakiau, kad dialogas yra svarbiausia. Ir dar Nemanau, kad maištai prieš demokratiją, prieš parlamentą yra geriausias kelias problemas spręsti. Nemanau, kad parlamento blokavimas yra teisingas žingsnis, nes demokratijos šerdė juk yra parlamentas, jie yra politinės sistemos šerdis. Na taip, vyksta rinkimai, kartais rinkimų e, kampanijai vykstant galima apsižodžiuoti, bet kai ta kampanija baigėsi, reikia nustoti, E, elgtis nekorektiškai parlamento atžvilgių, reikia leisti jam dirbti ir leisti įgyvendinti tuos įstatymus, kuriuos parlamentas priima. O dabar klausimai. Mano klausimai būtų susijęs su jūsų šalies ekonominė situacija. Be abejo, per pastarosius keletą metų Albanija pasiekė nemenkos pažangos šioje srityje, e, net Pastaraisiais metais augimas yra tikrai nemenkas, 2009 metais pavyzdžiui, išskyrus Lenkiją ir jūsų šalį, visa Europa, visos Europos ekonominis augimas mažėjo, o jūsų šalis tebelieka vis tiek nepasiaugimo viena iš skurdžiausių valstybių sąraše, nes, nes jūsų šalies e, e, BVP procentas vienam gyventojui tebelieka vienas iš žemiausių Europos Sąjungoje. Kalbant apie makroekonominę situaciją, jūsų šalis turi rimtą prekybos deficitą, einamąjį deficitą, einamosius sąskaitos deficitą ir jeigu aš neklystu, valstybės finansų deficitas siekia apie 7 procentus. Esant tokiai padėčiai, jūs sakote, kad jūs nepasirašysite naujų sustarimų su tarptautiniu valiutos fondu. Na Ko gero, jūs manote, kad pinigai jums nėra reikalingi, bet ar manote, kad tai yra išmintingas žingsnis artimiausiams dviems, trims metams? Mm, žinome, koks kontekstas yra susiklostęs netoliese, pavyzdžiui, Graikijos padėtis yra žinoma, bendras kontekstas ES yra žinomas. Ar jūs manote, kad jūsų sprendimas šiuo atveju yra teisingas? Jeigu mes norime nuolatinio ekonomikos saugimo, reikia pagerinti uh, padėtį susijusią su nuosavybės teisėmis. Svarbu, kad sklandžiai veiktų nekilnojimo turto rinka, žemės prekybos rinka, kad būtų užtikrintas skaidrumas e, užsienio investicijoms. Jūsų šalies potencialas čia yra didžiulis. Tiek kur, turizmo sektoriaus plėtojimo srityje, tiek visoje eilė kitų ekonomikos šakų, tačiau investuotojams reikia stabilios ir skaidrios aplinkos. Tad mano klausimas būtų toks. Ką planuojate veikti šioje srityje? Dėkoju. Grazie, onorevole Rauček. E- Ačiū kolegai Rauček. Pone ministrė, suteiksiu Jums žodį atsakymui. Dešimt minučių Jums leidus, prašau. Norėčiau pradėti nuo mano mielo bičiulio klausimų. Pono Bigenino. Norėčiau jūs užtikrinti, kad opozicijai, kad opozicija neturi jokių įtikinamų e, įrodymų, kad galėtų įrodyti, kad įvykę rinkimai buvo neteisingi. Manau, kad problemą turi e, socialistai arba pats opozicijos lyderis. Visais atvejais, kuriuos jie pateikė iki šiol, faktai rodo, kad rinkimų sistema yra patikima. Jie paminėjo vieną dokumentą, kuris buvo neteisingas, viename kaime surašytas. Buvo pasakyta, kad e, balsavimo punktas užsidarė anksti ir kad nebuvo suregistruoti visi balsai. Jeigu šis rezultatas būtų primtas domėn, jeigu tą būtų pataręs Centrinis rinkimų komitetas ir rinkimų kolegija, demokratų partija būtų gavusi vieną vietą daugiau parlamente ir tuomet viena pati būtų galėjusi turėti daugumą. Tačiau Centrinis rinkimų komitetas ir rinkimų teismas, vadinamasis, atmetė tą dokumentą, kadangi jis netitiko reikiamų standartų. Tai rodo, kad sistema veikia. Antra. Jeigu norim atlikti profesionalų tyrimą visų tų paminėtų atvejų, vyriausybė įsipareigojo e, prokurorų tarnybai teikti finansinę pagalbą. Tai yra ta tarnyba, kuri yra nepriklausoma nuo vyriausybės. Darbo grupė sudaryta iš prokurorų turėjo įgaliojimą tirti tik tai štai tuos atvejus, kuriuos iškėlė ar galėtų iškelti socialistų partija. Visą tai buvo padaryta tam, kad būtų galima dirbti kaip galima greičiau ir viską ištirti kaip galima greičiau. Ir dar kartą norėčiau jūs užtikrinti, kad mes esame pasirengę, kad ir šiandien, kad ir rytoj pradėti šį tyrimą, kad parlamento komitetas gali tai daryti. Socialistų partija turi daugumą tame komitete, kaip ir norėjo. Soci, su, su, socialistų partijos atstovas yra pirmininkas to darinio. Mes galime pradėti tyrimą dėl visko, ko jie nori. Mes galime, o kai dėl balsadėžių pakartotinio atidarimo. Mes esame pasirengę laikytis to sprendimo, kurį priims Venecijos komitetas ar konstitucinis teismas na, pirmiausia, tokį paklausimą turi pateikti suprantama socialistų partija, o paskui tyrimas gali vykti. Nebesuprantu, ką daugiau mes galėtume čia padaryti, nes opozicija turi teisę e, kreiptis į daugelį parlamento komitetų. Jų yra daug parlamentiniuose komitetuose. Ir mes, manyčiau, dabar turėtume kalbėti apie europinę integraciją, kad galėtume e, atlikti tuos darbus, kurie yra numatyti mūsų darbų kalendorijoje siekiant integracijos, mums reikia dirbti greičiau. Ir tuomet mums būtų svarbu kelti tuos klausimus, kurie rūpia opozicijai ir mums, bet bendro tikslo labui. Kai dėl prekybos žmonėmis ir kovos su tuo. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes dirbame gyvendinami tam tikras strategijas, tačiau be to Albanijos vyriausybė priėmė sprendimą finansinę pagalbą iš biudžeto teikti nevyriausybinėms organizacijoms, kurios metų metus dirba šioje srityje, padėdamos aukoms nukentėjusiems nuo tos problemos, kurią mes minėjome, kad būtų jas galima socialiai integruoti, ar moteris, ar vaikus ir panašiai. Mes prisėmėm labai rimtus įsipareigojimus šioje srityje. Kai dėl mažumų. Mūsų regione kiekviena tauta vienur yra dauguma, kitur mažuma. Vienintelis sprendimas visoms mūsų tautoms – ir visoms vyriausybėms yra taikyti tas, tos pačius standartus, e, gerbiant mažumų teisės. Ir tie standartai būtų ES standartai. Vyriausybė čia yra taip pat prisėmusi labai rimtus įsipareigojimus, įtvirtinant mažumų teisių apsaugą. Mes taip pat to paties reikalaujame ir iš kitų, kad būtų gerbiama albanų mažuma. Dar vienas dalykas, kuo duomisi e, vyriausybė ir ko siekia vyriausybė, o būtent maž, Albanų mažumos tinkamos integracijos Kosove. Albanijos vyriausybė tam yra numačiusi net finansavimą 400 tūkstančių eurų Gračenicoje įgyvendinamiems projektams. Tai buvo tam tikras darinys sukurtas pagal Ahtisari planą, Ten Kosove albanai yra mažuma. Buvome sulaukę e, vizito Tiranoje ir mes esame įsitikinę, kad vienintelis būdas mūsų regione e, įtvirtinti taiką yra būtent toks, o ir užmėgsti geresnius santykius yra užtikrinti tinkamai mažumų teisės. Norėčiau taip pat padėkoti kolegijai uždavusiai klausimą už pagalbą dirbant vizų liberalizavimo kryptimi. Norėčiau pasakyti, kad mes turime konkrečių projektų gražintų asmenų integracijai ir grįžusių asmenų integracijai. E, dirba kompetentingi ministrai šioje srityje, tarp, bendradarbiauja jie, rengiami yra profesiniai mokymai ir tiem žmonėms padedama yra integruotis. Turime grįžtančių asmenų centrą, tas centras veikia, imasi konkrečių priemonių, jis bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip pat yra bendradarbiaujama su institucija, kurios kompetencija yra tapatybės kortelių išdavimas. Aš manau, kad pažangos čia yra pasiekta. Kai dėl neišspręstų klausimų jie yra sprendžiami, sklandžiai sprendžiami, Mano supratimu dabar Albanija atitinka visus reikalingus standartus vizoms panaikinti, bet noriu pabrėžti, kad Albanija dirbs ir toliau, atsižvelgdama į tuos keturis man anksčiau minėtus blokus, kad galėtume dar geriau pasirenkti vizų liberalizavimui. Pagrindinis iššūkis tebelieka kova su organizuotų nusikalstamumu, suprantama. Yra dar ir kitų iššūkių, bet mes jų kryptim ketiname ir toliau rimtai dirbti. Kai dėl ekonominės padėties. Manau, kad ekonominė padėtis yra pakankamai stabili ir kontroliuojama. Tai yra ta valstybė, kur praėjusiais metais ekonominis augimas buvo teigiamas. Tai ir dėl keleto priežasčių. Tai reiškia, kad. Tai nereiškia, kad mes esam ta šalis, kur ekonominių problemų nėra. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes pasimokėme iš, devin, iš 97 metų karščios patirties. Mums taip pat rūpi makroekonominis stabilumas. Ir dar mūsų bankų sistema pasirodė besanti stabili ir manau, kad ateityje ji tokia išliks. Tikimės, tiksliau žinome, kad mums dar lieka užduotis pagerinti tam tikrus rodiklius, bet mes dirbame prie šio klausimo. Vyriausybė imasi priemonių šią linkmę, tai yra mes išaldime kai kurias išlaidas tam, kad būtų galima tinkamai užtikrinti ekonomikos plėtros kontrolę. Dėl makroekonominios šalies stabilumo problemų nekyla šiuo metu. Ir ne tik šiuo metu, bet mes taip pat žvelgiame ir vidutinio laikotarpio, ir ilgalaikę perspektyvą. Manau, kad tai yra svarbiausias signalas apie tai, kad mes pasiekėme pažango šioje srityje ir užsienio investuotojai atvyksta į Albaniją. Vieni jau dirba, kiti rengiasi atvykti, investuoti Albanijoje. Ir jie dirbs prie labai rimtų projektų infrastruktūros, energetikos, turizmo ir panašiai. Albanija tampa uh, vis patrauklesnė strateginėms investicijoms. Todėl esame dėkingi tom šalims, kurios padėjo mums, mes esame dėkingi už infrastruktūros pagerinimą ir, ir ketiname dirbti toliau gerinam šalies šalį. Padėti ačiū. Al kolega Taler per tre. Labai ačiū. <clears throat> toliau žodis Pantalė. Tris minutės. Labai ačiū. Šiandieną balandžio 28. Ir e, tai reiškia, kad praėjo lygiai metai nuo tada, kai Albanija pateikė prašymą dėl stojimo į Europos Sąjungą. Taigi, kaip kiti kolegos, noriu pasveikinti Jūs su pažanga, tiesą sakant, pasiekti ne tik per pastaruosius metus, bet ir per pastarąją porą dešimčių metų. Nepamirškime, kad komunizmo paveldas yra, na, turbūt be nesunkiausia našta, sunkiausias paveldas, kurį apskritai paveldėjo šio regiono valstybės. Ir jums atrodo pavyko su juo sėkmingai sudoroti. Ne vienas jau kalbėjo apie vizų režimo liberalizavimą. Aš tikiuosi irgi, kad e, reikalavimai dėl vizų su Albanija bus panaikinti netolimo ateityje ir mes tikrai pritarėme šiam procesui. Kita vertus, dėl regionio bendradarbiavimo jūs e, šiek tiek kalbėjote apie tai. Mes manome, kad Balkanams tai iš tikrųjų labai svarbu, labai svarbu, kad iniciatyvos šios rytyje būtų rengiamos ir e, mus tą progą labai domintų, ką jūs manote apie tai. Ką jūs, pavyzdžiui, galvojate apie Bordo konferenciją? Ši konferencija buvo suorganizuota E, inicijavus e, Kroatijos ir Slovenijos e, premjeram. Taip pat, ką Jūs galvojate apie bendradarbiavimą pirmininkaujant Ispanijai? Kaip Jūs vertinate tą procesą? Ar matote daugiau galimybių, perspektyvų bendradarbiavime. Pavyzdžiui, ką jūs e, galvote apie santykius su Serbija, kokių konkrečių iniciatyvų ėmėtės patys tam, kad santykiai taptų artimesni. E, Mes girdime daug apie problemas su, su ponu Rama arba kitais opozicijos lyderiais. Ar vyksta bendravimas su šiais asmenimis, kiek, pavyzdžiui, per pastarąjį pusmetį įvyko sutikimų? Labai ačiū. Pone Taler, toliau Svensonas, 3 minutės. Noriu padėkoti ministrui. Iš tikrųjų, dar prieš 40 metų man teko lankytis šalyje, kada e, buvo įsivyrausi diktatūra ir buvo netaip jau paprastai, netgi paprastai pasivaikščioti Tiranos gatvėmis. Vakarų studentai e, skandavo pritarimo šūkius Mao Lenino ir, ir kitiems režimams. Na, be abejo, atmosfera buvo visiškai kitokia ir e, valstybė reikėjo nemažai laiko, kol prisitaiko išbridus iš komunistinės sistemos. E, iš tikrųjų vyko pažangių poslinkių ir galima tik pasveikinti su šiais poslinkiais, tačiau kita vertus. E, Negaliu nepridurti taip pat, kad e, daro įspūdį tai, jog Albanijai pavyko suorganizuoti rinkimus e, laikantis tokių aukštų techninių standartų arba technologinių standartų. Tačiau ministrė noriu pasakyti, kad e, aš norėčiau matyti Albaniją be abejo tarp es valstybių narių. Kita vertus negaliu paminėti to, ką pane Pek pasakė. Anksčiau Albanijos vyriausybė, Albanijos valdžios institucijos dar turi daug nuveikti, visų pirma, kad sustabdytų priekybą žmonėmis. Nes tai kol kas yra jūsų šalies na, viena iš šimčiausių problemų. Ačiū gerbiamam ponui Svensonui. Toliau ponas Kapė. Pone Kapė, trys minutės. Ačiū pirmininkė, noriu taip pat pasveikinti užsienio reikalų ministrą ir vicepremjerą Panametą. Draugė su kitais kolegomis norėčiau sveikinti Albanijos pasiektą pažangą, e, Albanijos žmonių siekį įstoti į Europą, į Europos Sąjungą. Tačiau taip pat mus neramina padėtis, kuris suklostė jūsų šalyje ir be abejo sprendimą reikia rasti kaip galima greičiau, nes Tai, kad parlamentas negali normaliai dirbti, sukuria didžiulį demokratijos vakumą. Ir tai gali būti didžiulė kliūtis Albanijos prieartėjimui prie ES. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, aš manau, kad tai yra be abejo labai svarbis sritis. Mes žinome Albanijos pasiekimus šioje srityje, įskaitant ir santykiuose su Serbija. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie užsienio reikalų ministrų sutikimą e, Plespeso regione, kur buvo aptartos e, ekologinės šio regiono problemos e, tarp Graikijos, būsios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos ir Albanijos ministrų. Mes žinome, kad Albanija ketina statyti brandolinę jėgainę už 100 km nuo Graikijos Albanijos sienos. Ir e, valdymas saugumo priežiūros, kiti klausimai ir galų galia brandolinio atliekų problema, kur yra milžiniška problema, mus labai neramina, todėl norėtumėm išgirsti premjero nuomonę šio klausimo. Ačiū, ponė Kopa. Dabar panas Preda. Dėkoju, man nereikės daug laiko pasisakymų, tiesiog turiu porą klausimų ponui Meta. Pirmiausia, dėl iliustracijos įstatymo. Mes žinome, kad tas įstatymas buvo priimtas, paskui blokuotas ar atmestas. Kas gali nutikti ateityje su tuo iliustracijos procesu? Kaip iliustracijos įstatymas galėtų paskatinti kompromiso atsiradimą tarp daugumos ir opozicijos? Ir antras klausimas – jūsų šalies integracijos vėlavimo? Koks galėtų būti paaiškinimas? Kas yra kaltas dėl to, kad Albanijos integracija vėluoja? Ar visas politinis elitas dėl to yra atsakingas e, piliečių manimų, ar kažkas vienas? Dėkui. Ačiū, ponia Prida. Galiausiai ministrui žodis pateikti atsakymus. So. About uh, our uh, relations uh, with mūsų santykiai su regiono valstybėmis ir ypač Serbija. Kalbėdamas apie tai norėčiau paminėti, kad neseniai pasirašėme susitarimą dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu su Serbija ir netrukus pasirašysime readmisijos sutartį abiejų šalių, yra dar kitų dvišalių susitarimų pateiktų. Ir aš jau anksčiau minėjau ir pabrėžiau, kad Albanija vienašališkai atšaukė e, reikalavimą, vizų reikalavimą serbams vykstantiems į Albaniją. Ir mes tikimės, jog Serbijos vyriausybė pasielgs taip pat dabar Brdo konferencija ir Sarajevo konferencija. Manau, kad šias iniciatyvas reikia tik girti ir džiaugtis. Kalbu apie Slovenijos ir Kroatijos iniciatyvas, kurios tai yra puikus pavyzdys, kaip dvi regiono valstybės bendradarbiauja ne tik spręsdamos praeities nesutarimus, bet ir siekia sutelkti visus. Mes dalyvavome Burdo ir mes padarysime viską. Visi rengėsi dalyvauti. Manau, kad ir Ispanijos vyriausybę reiktų paminėti. Užtikrinsime, kad Sarajeve vis, dalyvautų visi ir kad tai būtų visapimanti konferencija, kurioje dalyvautų visos regiono valstybės. Tai būtų tikrai pozityvi žinia Europos Sąjungoje. mes taip pat lauksime pozityvių ES žinių mūsų regionui. Vos prieš mėnesį mes Tiranoje surengėme gana sėkmingą e, Pietričio Europos vidaus reikalų ministrų susitikimą. Ir tikrai buvo džiugu matyti tuose renginiuose Serbijos vidaus reikalų ministrą ir Kosovo vidaus reikalų ministrą. Noriu pabrėžti, kad mums ir visiems yra labai svarbu, kad Sarajeve dalyvautų visi, nežiūrint visų povandeninių niuansų. Manau, kad turime priimti vieni kitus, nežiūrint mūsų skirtumų. Ir manau, kad jeigu atmetinėsime vieni kitus, mes tiesiog vilkinsime, vėlinsime Europos integracijos procesą. Buvo žodas klausimas apie aplinkos saugą. Tai tampa vis svarbesnių klausimų mums, nes mes siekiame tolidaus vystimosi ir taip pat norime priartėti prie Europos Sąjungos. Ir nežiūrint skirtingų nuomonių, ar svarbių projektų, kurie bus teikiami. Visus uh, siūlymus, visus projektus vertinsime iš aplinkos sauginio poveikio taško. Mes norime plėtoti turizmą, o kad tai galėtume daryti, mums visų pirma reikia užtikrinti tokią aplinką, kuri tenkintų ES standartus ir kurią ir, ir kurios, e, kuriai nekenktų tokie projektai, kurie, kurie ją žaloja. Toliau keletą žodžių dėl Europos integracijos proceso vilkinimo ir dėl to, ar kuri nors partija yra už tai atsakinga. Nenoriu ieškoti priešų šiuo klausimu. Tačiau, kaip ponas Svensonas kalbėjo, iš tikrųjų prieš keletą dešimtmečių vos prieš porą dešimtmečių Albanija buvo Europos Šiaurės Koreja, labiausiai izoliuota Europos valstybė. Ir vos per du dešimtmečius mes tapome NATO nare ir esame pasiekę tokį santykių su Europos Sąjunga plėtojimo etapą, koks yra dabar. Aš nebejoju, kad Albanija taps Europos Sąjungos nare. O tos narystės darbų tvarkaraštis be abejo priklauso nuo mūsų e, vykdomų reformų šalies viduje, bet taip pat nuo, nuo to, kas bus prie šalies vairo ir kokius žingsnius Albanija žengs, taip pat kokius žingsnius ES žengs plėtros klausimu. Kaip ten bebūtų, manau, jog reikia suvokti, kad visi turėtų prisidėti prie šių procesų paspartinimo. Ir aš tikiuosi ir aš labai norėčiau, kad tai būtų ir mūsų opozicijos noras, nes praeitie socialistų partija yra daug prisidėjusi prie, Europos integra... prie Albanijos es integracijos darbo atvarkės. Buvo užduotas klausimas, ar demokratų partijos ir socialistų partijos lyderiai buvo susitikę. Taip, jie daug kartų yra susitikę praeitįje. Jie aptarė e, rinkimų įstatymą, konstitucinius pakeitimus. Ir tikrai svarbu, kad toks bendradarbiavimas tarp jų vyktų. Uh, šalies e, interesų labui, bei taip pat Albanijoje siekiant įgyvendinti eurointegracijos darbo atvarkę. Toliau kontrabanda žmonėmis. Iš tikrųjų, tai buvo rimta problema. Tačiau jos aktualumas mažėja nes Albanijos vyriausybė parodo tvirtą valią kovodama su šiuo reiškiniu, bei taip pat bendradarbiavimo su kaiminėmis dėka. Ir Albanija jau nebėra kontrabandininkų tranzito valstybė. Regiono mastu mes turime kovoti su vergovės reiškiniu. Ir būtent todėl mes ėmėmės iniciatyvos surenkti regionę konferenciją skirtą, klausim, skirtą kontrabandai žmonėmis. Tikiuosi, kad nepamiršau nei vieno klausimo, sako kalbėtojas. Ačiū ministrė. Įvyko tikrai įdomus ir naudingas susitikimas. Mes dabar geriau suprantame, kokios pažangos jūs pasiekėte, gerus suvokiamas, kokiamis problemomis jūsų šalis susiduria. Ir tikiuosi dabar geriau suprantame ir eurointegracijos procesus. Išklausėme, kokiu lūkesčiu jūs turite ir ko jūs tikitės ateityje. Mes ir toliau jūs remsime ir tikiuosi, kad netrukus jūs pamatysime. tikimės, kad Albanija dar labiau priartės prie Europos Sąjungos. Taigi dabar pertrauka iki pusės 11, o pusė 11 prasidės balsavimas.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 Please, colleague, sit down. We are going to be begin the votation. Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti, pradėsime balsavimą. La votazione. Vi pregherei di inserire la tessera per. Prašyčiau visus pasiruošti balsavimo kortelės. Kad galėtume pasitikrinti iš anksto, ar veikia įranga skirta elektroniniam balsavimui. Bandomasis balsavimas. Tiesiog spauskite bet kurį mygtuką už ar prieš, netaip svarbu, dabar mes tik tai atliekame bandymą. Dalyvauja 34 kolegos, regisi. Man atrodo, mes esam 34, ar ne? Dabar. Ci sono alcuni colleghi che non stanno facendo la prova. Kai kurie kolegos atlieka testą, kaip aš ir prašiau, o kiti užsima nežinia kuo. Tad kvieščiau pasitikrinti visus, ar veikia balsavimo įranga. Kviečiu naudotis visus kortelėmis ir prašyčiau paspausti bet kurį iš tų mygtukų. Bene, insomma, possiamo finire qua anche se eh, ci sono. Manau, kad bandymą galime užbaigti. 45 kolegos dalyvauja posėdėje. Manau, kad balsavusių vis tik yra mažiau gerokai negu posėdžio dalyvių. Pereikim prie balsavimo. Balsuosime dėl žmogaus teisų gynėjams palankios ES politikos. Pirmoji dalis, 27 pakeitimas iš dviejų dalių. Dėl pirmosios dalis balsuojame kas už. Prieš. Atmesta. Antroji dalis už. Prieš. Priimta. 28 pakeitimas pranešėjo kas už. Prieš. Priimta. Žodinis pakeitimas to būdu atkrenta. 29 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 30 už, prieš, Nesupratau, sako pirmininkas, nematau pakankamai pakeltų rankų, tad teks pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl 30 pakeitimo balsuojame, prašom sono inserite 50 eh, schede elettroniche e hanno votato 49. Matau, kad 49 kolegos balsavo, baigiam balsuoti. 36 už, 12 prieš, 3 susilaikė priimta. 31 pakeitimas. Kas už, prieš, priimta. 33 už, prieš, priimta. 34 pakeitimas už prieš priimta. Norėtumėte pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 34? Prašom balsuoti elektroniniu būdu. 49, 50 votanti su 52 schede. Chiusa la votazione. 50 balsavo kolegų iš 52 dalyvaujančių, 34 už, 18 prieš priimta. 35 pakeitimas kas už? Prieš. Manau, kad atmesta. Kompromisinis pakeitimas. Norite pasitikrinti dėl 35? Prašau. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 35 pakeitimo. Votazione, votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 22 kolegos balsavo už, 34 prieš, tuo būdu atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 3 kas už. Prieš priimta. 41 pakeitimas kas už. Prieš Manau, kad atmesta. 42 už. Prieš. Atmesta. 43 už. Prieš. Atmesta. 44 už. Prieš. Atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 4 kas už. Prieš. Prieš sus... priimta. Tai reiškia, kad dabar turime visų dėl 50 pakeitimo už, prieš, priimta. 51 už, prieš, atmesta. 52 už, tiksliau atkrenta 52, ar neatkrenta. 52, turim dėl jo balsuoti, sako pirmininkas už, prieš, prieš priimta. 53 pranešėjo pakeitimas. Norite pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 52 pakeitimo? Balsuokime tuomet elektroniniu būdu. 57 schede, 57 votanti, chiusa la votazione. 3... 57 kolegos pareiškė savo nuomonę balsuodami, 30 prieš, 25 už, to būdu atmesta. 53 pranešiau pakeitimas kas už, prieš, priimta. 54 už, prieš, priimta. 55 už, prieš, priimta. 56 už, atsiprašau, sako pirmininkas. 56 pakeitimas atkrenta kadangi atmetėm 43. 57. Už. Prieš. Priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 5. Kas už? Prieš. Priimta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Priimta. 66 kas už, prieš, priimta. 67 už, prieš, priimta. 68 panešėjo už, prieš, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 7, kas už, prieš, priimta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš prieš priimta. 76 pakeitimas, kas už, prieš priimta. 75 75 už, prieš, Priimta. 77 už. Prieš. Priimta. 78 už. Prieš. Susila, e, priimta. 79 už. Prieš. Priimta. 80 iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už. Prieš. Priimta. Antroji dalis už prieš atmestą. 81 pakeitimas atsimtas, 82 už prieš priimta. 83 už prieš priimta. 84 atsimtas, 85 už prieš priimta. 86 atkrenta. 88 ir 89 yra identiški. Kas už? Prieš. Priimta. Aštuoniasdešimt septintasis atkrenta, devyniasdešimt pirmasis dabar kas už? Prieš. Priimta. Devyniasdešimt antras pranešėjo kas už? Prieš. Priimta. 93 už, prieš, priimta. 94 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, priimta. 95 už, prieš, priimta. 96 pranešėjo, kas už, prieš, priimta. 97 atkrenta žodinis pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. 98 kas už? Prieš atmesta. 99 už? Prieš priimta. Šimtasis už? prieš atmestą. Naujas kompromisas, kas už prieš priimta. 102 pranešėjo, kas už prieš priimta. 103 už prieš priimta. 104 už prieš priimta prieš priimta. 105 už prieš priimta. 106 už prieš priimta. Kompromisas numeris 9 už prieš priimta. 112 pakeitimas, kas už priimta prieš priimta. 113 už prieš priimta. 114 už prieš priimta. 115 už prieš atmesta. 116 pranešė pakeitimas už prieš priimta. 117 už. Prieš. Priimta. A konstatuojam dalis, septintas pakeitimas, kas už. Prieš. Priimta. Aštuntasis už. Prieš. Priimta. Devintas už. Prieš. Atmestas. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas, panašiai, kas už prieš priimta. Dvyliktasis pakeitimas kas už prieš priimta. Keturioliktasis kas už prieš priimta. Penkioliktasis už prieš priimta. Šešioliktasis pranešėjo, kas už, prieš, priimta. Septynioliktasis už, prieš, priimta. Aštuonioliktasis už, prieš, priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, priimta. 23 pakeitimas kas už? Prieš. Priimta. 24 pranešėjo pakeitimas kas už? Pranešėjas norėtų tarti žodį. Prieš balsuojant dėl 24 pakeitimo ponę Hautalą. Prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau pateikti žodinį pakeitimą kadangi diskutavom su kolegoms ir taip nusprendėm, reikėtų pridėti, kad kalbant apie baudas, kurios yra skiriamos žmogaus teisų gynimo organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, mes turime paminėti būtent šį aspektą ir pareikšti savo nuomonę. Ar neprieštaraujate, kolegos, kad būtų tas žodinis pakeitimas įtrauktas? Pereikime prie balsavimo. 24 performuluotas pakeitimas, kas už, prieš, primta. 25 kas už, prieš, atmesta. 26 už, prieš, priimta. Pirmasis pakeitimas. Nebalsuosime, kadangi tai yra lingvistinis pakeitimas, kas už antrąjį, kas prieš, atmesta. Trečiasis pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš, priimta. Penktas. Su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, priimta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, priimta. Elektroninis balsavimas dabar dėl viso dokumento. Pradedam balsuoti. 64 presenti, 65 presenti, 60. 65 kolegų dalyvauja posėdėje, 63 balsavo, balsavimas baigtas. 59 už, vienas kolega prieš, 3 susilaikė. Sveikinu pranešėjai. Pranešimas priimtas didelę balsų daugumą. Voto del eh, successivo rapporto per l'Unione eh, per il Mediterraneo. Eh, questo è un po'... Toliau balsuosime dėl Vidužėmio jūros vals... regiono valstybių sąjungos. Balsavimas bus šiek tiek sudėtingesnis. Nenoriu dar labiau viskos komplikuoti, bet jeigu pavyktų balsavimas dėl kompromisų būtų gerai ir prašyčiau visų labai aiškiai kelti rankas. Pirma pasraipa 77, kas už, prieš, atmestas. 78 už, prieš, priimtas. 79. Pirma dalis, kas už, prieš, priimtas. Antroji dalis, kas už, prieš Kas prieš? Pritarta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 81 už. Prieš. Atmestas. Pirmas kompromisas už. Prieš. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 90 pakeitimas už, prieš. E, sakyčiau, kad atmetėm. 91 ne, sako pirmininkas. Atkrenta. Tuomet antras kompromisas už, prieš. Pritarta. Trečias kompromisas už, prieš Pritarta. Šimtasis pakeitimas. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkas. Šimtas antras už. Prieš. Nesupratau, sako pirmininkas. Reikia pasitikrinti elektroniškai, nes aš nesupratau rezultato. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 31 už, 33 prieš atmetėm. 103. Atkrenta. 104. Kas už? Prieš. Atmestas. 105. Už. Prieš. Atmestas. 106. Su pakeitimu žodžiu. Už prieš pritarta. 107. Atkanta toliau 108. Su priedu. Už prieš pritarta. 109. Už prieš atmestas. 28 kompromisas už prieš pritarta.

prieš, atmesta 116 už, prieš, pritarta, 117 už, prieš, atmestas, 118 už, prieš, pritarta, 119 už, prieš, pritarta, 120 pri, už, prieš, pritarta. 121 už, prieš, atmestas. 122 už, prieš, atmestas. 123 už, prieš, atmestas. 25 už, prieš, atmestas. 126 už, prieš, pritarta. 126 už, prieš, pritarta. 127 už, prieš, atmestas. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. 129 už, prieš atmestas. Dvidešimt septintas už prieš pritarta. Šimtas dvidešimt antras už prieš pritarta. Šimtas dvidešimt trečias už prieš Atmestas. 134. Kas už, kas prieš. Atmestas. 135 už, prieš, atmestas. 136, dėl nebalsuojam, toliau 137 už, prieš, atmestas. 138 už, prieš, Atmestas. 139 už. Prieš. Pritarta. Šimtas keturiasdešimtas už. Prieš. Atmestas. Šimtas keturiasdešimt pirmas už. Norite pasitikrinti dėl 140. -ojo. Balsavimas prasideda. 66 schede, 64. Baigtas balsavimas. Už 14 prieš 46 atmestas. 141. Už prieš atmestas. 142-143 už prieš atmestas, atmesti. 144 už prieš atmestas. 45 atsimtas, 146, pirmoji jo dalis už, prieš, pritarta. Antroji dalis už, prieš, pritarta. buvo daug norinčių patikrinti, kaip balsavimą dėl antrosios dalies, tuomet kartuojame balsavimą. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 28 už, 32 prieš. 2 susilaikė. Atmesta. 25 kompromisas už. Prieš. Pritarta. Dabar 149 ir 50 už. Prieš. Atmesta. A01 pakeitimas. Už, prieš, pritarta. Toliau 152 už, prieš, pritarta. 53 už, prieš, atmesta. 154 už, prieš, atmesta. 55 už, prieš, atmestas. 56 ir 7 už, prieš, atmestas. 8 kompromisas už, prieš, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, pritarta. Devintas už, prieš, pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš, pritarta. 166 už, prieš, atmestas. 167 už, prieš, pritarta. 168 už, prieš, atmestas. Šimtas septyniasdešimtas už, prieš, pritarta. Vienas septyni du už, prieš, pritarta. Vienas septyni trys už, prieš, atmesta. Dabar 173 už, prieš, pritarta. 174 už, prieš, atmesta. 175 už, atsiprašau, e, atkrenta. Taip pat ir 176 ir 177. Periname prie 11 kompromiso, kas už, prieš, pritarta. Dabar 12 kompromisas už, prieš pritarta. 13 kompromisas už, prieš pritarta. 191 už, prieš pritarta. 193 už, prieš atmestas. 14 kompromisas už, prieš Pritarta. 203 už. Prieš. Pritarta. 18 kompromisas už. Prieš. Pritarta. 16 už. Prieš. Pritarta. 15 kompromisas už. Prieš. Pritarta. 213 pakeitimas už, prieš, atmestas. 214 už, prieš, pritarta. 17 kompromisas už, prieš, pritarta. 223 už, prieš, atmestas. 24. Pritarta. Atsiprašau, už prieš pritarta. 225 pirmoji dalis. Už. Prieš. Pritarta. Antroji dalis. Už. Prieš. Rezultatas neaiškus, todėl reikia pasitikrinti. Antroji 15 pakeitimo dalis, prašau. Balsavimas baigtas. 31 balsavo už, 35 prieš, atmetėm. 26 su a, pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, pritarta. 19 kompromisas už, prieš pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš pritarta. 22 kompromisas kas už, kas prieš pritarta. 20 už, prieš pritarta. Dabar periname prie 21 kompromiso už, prieš, atmestas. 22 už, prieš, atmestas. 23 už, prieš, pritarta. 24 už, prieš, pritarta. 25 kas už, Kas prieš? Pritarta. 26 už. Prieš. Atmesta. 27 už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atmesta. 26 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 21 už. Prieš pritarta. 38. Už, prieš, atmestas. 39 su žodiniu pakeitimu už, prieš, pritarta. 40 už, prieš, atmestas. 41 už, prieš, atmestas. 42 už, prieš pritarta. 43 už. Pritarta. 44 už. Prieš pritarta. 45 už. Prieš pritarta. Io l'ho visto l'ho visto a favore, però giustamente mi viene fatto notare che non tutti. Aš supratau, kad balsavome už, bet mane informavo, kad ne visi pakėlė rankas, todėl pasitikrinsime, kai balsavome dėl 44 balsavimas prasidėjo. 67 schede inserite, 60, 61, eh, 66 schede, 62 votanti, chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. 27 balsavo 42 už, 19 prieš, taigi pritarėme. 46 už, prieš, pritarta. 47 už, prieš. Sunku, sako pirmininkas. Taigi, dar kartą reikia pasitikrinti. Jo bene. Prašyčiau visų kelti rankas. 47, tuomet balsuojame. 47, 65 schede inserite, 62 votanti, chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų, rezultatas yra gana dviprasmiškas, tačiau taip netrodė. 56 už, 6 prieš. Labai aiškiai už. Taigi, 47, 68, atsiprašau. Už, prieš, pritarta. 49 už, prieš, pritarta. 50 už, prieš, atmesta. 51 už, prieš, pritarta. 52 už, atsimtas 53 už, atmestas 54 už, prieš, atmestas 55 už, prieš atmestas. 22 kompromisas, kas už, kas prieš pritarta. 50, 60 už, prieš pritarta. 61 už, prieš pritarta. 23 kompromisas už, prieš pritarta. 66 už, prieš pritarta. 67 už, prieš atmestas, 68 už prieš pritarta, 69 už prieš atmestas, 70 atsimtas, o 71 už Atsiprašau, sako pirmininkas, jis atkrenta. Dabar 74 kas už, kas prieš, atmestas. 75 kas už, kas prieš. Reikės pasitikrinti. Balsavimas prasidėjo. 65 schede inserite. 62, 63 votanti, 64, chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. 53 už, 11 prieš, pritarta. 74. Ne, atsiprašau, sako pirmas, 76, kas už, kas prieš, pritarta. Toliau pirmas pakeitimas už, prieš, pritarta. Antras, už, prieš, pritarta. Trečias, atsimtas. Ketvirtas, už, prieš, pritarta. Penktas, už, prieš, pritarta. Ir dabar Pername prie Tarptautinės priekybos komiteto balsavimų. Septintas pakeitimas už, prieš pritarta. Aštuntas už, prieš pritarta. Devin, dešimtas už, prieš pritarta. Dvyliktas už, prieš pritarta. Pone Flotra, jūs kažką norite pasakyti, prašau. Norėjau pasiūlyti, kad dėl 13 pakeitimų balsuotum, dėl 13 dalies. Pone Desarnės pateikė pakeitimą, kur yra kalbama apie žemės ūkio klausimus. 11 kompromise yra kalbama šio klausimo, tačiau šioje dalyje kalbama apie kitą klausimą, kuris nėra nesuderinamas. Manyčiau, kad turėtume dėl to balsuoti. Chiedo l'intervento del relatore, se d'accordo su questa impostazione, prego, onorevole. Ar pranešėjas neprieštarauja? Ponas Pėjum. Na, mes sakėme, kad šis aspektas yra apimamas kitame, kitoje dokumento vietoje. Mes kalbėjome su Intos komiteto atstovais, tad aš pritariu tam, kad galėtume balsuoti dėl šios dalies. 13. Favorevoli. Toliau 13 pakeitimas už. Prieš. Pritarta. 14 už. Prieš Pritarta. Ir periname prie mm, ITRE komiteto nuomonės. Pirmas to komiteto pakeitimas už, pri, atmesta, antras už, priešą pritarta, devintas už, prieš pritarta, dešimtas už, prieš pritarta. 13 už, prieš pritarta, 14 už, prieš pritarta. Norite pasitikrinti dėl 13. Na, viskas yra įmanoma čia. Todėl balsuojame dabar dar kartą dėl to pakeitimo. Skėdė 63 votanti, chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. 37 už, 26 prieš, pritarta. 14 už, prieš, pritarta. 15 už, prieš, pritarta. 16 už, prieš, pritarta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl visos rezoliucijos projekto. Balsavimas prasidėjo. 67 schede, 64 votanti, chiusa la votazione. Ah, final... Balsavimas baigtas. Visi balsavo šį kartą, sako pirmininkas. Taigi, 58 už, 6 prieš, Pritarėme. Sveikiname pranešėją. Balsavimas baigtas. Prašau visų pasimti balsavimo korteles. Ir susitinkame čia pusė dvyliktos, kuomet susitiksime su komisijos nariu. Onorevole Brock, a facoltà di intervento, prego. Herr Vorsitzender, wir haben äh, auch bei diesem Bericht wieder reich. Pirmininkė, šiame pranešime dar kartą ženkliai padidinome lėšas finansinėje perspektyvoje. Tai jau kartą darėme, bet jeigu kiekvieną kartą darysime, su kiekvienu pranešimu, tai tikrai iškils problemų. Turime suvokti, ką mes sakome finansiniais terminais. Reikia pasižiūrėti į finansinę perspektyvą. Žinau, turime išlikti patikimi, o tuo tarpu tokiais veiksmais mes prarandame pasitikėjimą reikia rasti būdų, kaip tai spręsti, kad išliktume nuoseklus. Tik norėjau priminti tai. E Ačiū, ponia Brokai. Susitinkame pusė dvylikos, kaip jau sakiau, su komisaru.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 Colleghi, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro lavoro. Na, kolegos, gal būtumėte geručiai susėstumėte, mes pradėsime savo darbą. Ir dabar darbo tvarkė labai įdomi tema. Tai yra keitimasis nuomonėmis su mūsų bičiuliu. Na, be abejo, jis priklauso kitai institucijai Tačiau mes su juo glaudžiai bendradarbiavome, jis neseniai lankėsi Kaukaze e, balandžio mėnesį, o taip pat aplankė Ukrainą. Ir ką aš galiu pridurti, aš tikrai labai vertinu jo dėmesį parlamentui ir gebėjimą suprasti mūsų poreikius. Ir tikrai puiku, kad jisai iš karto po savo vizitų atsiskaito ir mums, pateikiam savo įspūdžius, papasakojo, kas vyksta tose šalise, kokie procesai, ypač turint omeny, kad Ukrainoje neseniai vyko rinkimai. Ir dabar e, ir, ir jisai pat apžvelgia santykius tarp ES ir šių šalių, stebi mūsų komiteto e, darbą reikėtų paminėti, kad su Ukraina yra rengiama nauja asociacijos sutartis ir taip pat ketinama pradėti dėrybą su Kaukazu. Taigi šiandieną išgirsime iš komisijos atstovų, kokioje stadijoje dabar šios dėrybos. Na ir nedelsams norėčiau pakviesti komisijos narį. E, papasakoti mums apie tai, kas vyksta šiuose valstybėse. Na, kolegas raginčiau taip pat domėti šią temą. Užtavinėti klausimus. Mūsų kolega Kirilovas beje parengė šią temą ataskaitą ir ją nesiniai patvirtinome. Taigi dabar jau nenoriu timti iš jūsų komisarė laiko, šis laikas priklauso jums, taigi mes tikrai dėmesingai nusteikia dabar jūsų išklausyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju už tai, kad pabrėžėte, jog tai tikrai nėra kažkoks ad hoc e, atskiras pavienis reiškinys, bet dalis mūsų susidarimo per pirmasias dienas mes susitarėme dėl labai aktyvaus bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir komisijos. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, mėly bičiuliai, man garbė ir malonumas dalinti su jumis savo asmeniais įspūdžiais iš paskutinės kelionės, kurios metu aš aplankiau tris e, Pietų Kaukazo valstybės ir kiek anksčiau taip pat lankiausi Ukrainoje. Taigi pradėsiu nuo Pietų Kaukazo. Iš tikrųjų, man ypač malonu keistis nuomonėmis su jumis po to, kai jūs patys parengėte ataskaitą dėl Pietų Kaukazo. Jau buvo paminėta, kad pranešimą padarė pons Kirilo. Ir Taip pat e, galiu pasakyti, kad e, ataskaitoje pateikta dalis rekomendacijų sutampa su mano paties idėjomis, kurias jums ketinu pristatyti. Tai buvo e, mano, mano visos kelionės metu skambėjo labai aiški žinia adresuota Europai. Prezidentai, premjerai, parlamentarai, opozicijos atstovai, pilietinės visuomenės nariai visi patvirtino, kad jie nori glaudesnių, gilesnių, išsamesnių santykių su ES. Mano žinia e, ir Vandebelisija, ir Baku, tiems, su kuriais teko kalbėtis, buvo, kad ES taip pat yra pasiryžusi e, spartinti procesus, plėtoti konkrečias bendradarbiavimas rytis, kur sustiprintas bendradarbiavimas iš tikrųjų gali pakeisti e, kažką tai tiek Pietų Kaukaso, tiek ES žmonių gyvenime. Na, partnerystė buvo pradėta renkti prieš metus ir labai tikiuosi, kad e, šis mechanizmas iš tikrųjų leis pastumėti santykius į priekį. Mes tikimės, kad e, tai leis mums gilinti statinius santykius su mūsų rytinėmis kaiminėmis Ukraina. Jau porą metų vyksta darybos dėl asociacijos nesutarties. Taip pat vyksta darybos su Moldovos Respublika, jos pradėtos 2010 metų pradžioje ir dabar iš tikrųjų viskas vyksta gana sparčiai. Šiandieną man malonu pranešti Jums, kad e, oficialiam patvirtinimui, kuris vyks gegužės 10 dieną, e, tarybos posėdėje, kuris vyks gegužės 10 dieną, bus teikiamas rekomendacijos taip pat pradėti darybą su Pietų Kaukazo valstybėmis. Na ir tokie susitarimai ateitie leis e, glaudžiau palaikyti santykius su kiekvienu iš partnerių e, Pietų Kaukazo regione e, ir tarp ES, remiantis bendrais principais ir vertybėmis. Na ir be abejo, mes čia primsime domen, be abejo, jūsų komiteto ir Europos parlamento apskritai nuomonę. Na, greta to, kad bus pasirašytos asociacijos sutartis Europos Sąjunga, šios valstybės kina taip pat atidaryti laisvos priekybos zonas, kas atvers naujų galimybių pietų Kaukazo valstybėms, e, e, jeigu jos išpildys sąlygas ir tai visų pirma būtų narystė PPO. Taip pat ekonominės integracijos sutartis leis šiom valstybėm pasinaudoti ES rinką, kurią sudaro per 500 milijonų e, vartotojų. Na ir tai ne tik tai prekybos sutartis, mes čia kalbame vėlgi apie akį suderinimą prekybos vidaus rinkos srityje, e, prisiderinimą prie europinės politikos. Toliau dėl vizų klausimo ir asmenų judrumo skatinimo. Visi partneriai Pietų Kaukaze tikisi iš ES daugiau, tikisi naujų žingsnių, kadangi jie patiria spaudimą iš savo piliečių, kurie dabar susiduria su sudėtingomis ir komplikuotomis vizų išdavimo procedūromis. Taigi visų išdavimo supaprastinimas, redmisijos sutartis, e, visą tai yra sėkmingas darybo objektas tarp ES ir Gruzijos. E, netrukus gruzinai galės mokėti mažesnius mokesčius už visas ir e, naudotis paprastesnėmis taisyklėmis. Po to Armenija ir Azerbaidžiano piliečiai taip pat norėtų pradėti panašias diskusijas su ES, kas leistų supaprastinti piliečių išvykimo sąlygas į ES šalis. Taigi, e, be abejo, e, mūsų Pietų Kaukazo kolegos kelia daug reikalavimų. Kita vertus, ES iš savo pusės irgi kelia reikalavimus, kad būtų primti reikiami teisės aktai, kad būtų sustiprinti administraciniai gebėjimai, kurie leistų paversti politinės ambicijas realiais rezultatais. Taigi mano žinia visų šių trijų valstybių lyderiams e, buvo ir visada bus, kad atsakomybė už vidaus reformų procesus ir už demokratijos stiprinimą, teisinės valstybės tvirtinimą be abejo priklauso šių šalių politikams, šių šalių vyriausybėms. Komisija teiks finansinę techninę paramą, e, kuri leis partneriams pasiekti šių tikslų. Konkrečiai būtų galima paminėti per naująją institucijų kūrimo programą, kurią dabar rengiame draugę su savo rytiniais partneriais. Gerbiami parlamentarai, procesai valstybėse partnerėse taip pat vaidina svarbu vaidmenį, kai kalbame apie reformų greitį, reformų poveikį, o taip pat apie galimybės giliau, e, nuodugniau asocijuotis, užmėgsti glaudesnius ryšius tarp šių valstybių ir ES. ES e, ragina spartinti daugelį vykstančių procesų, gerinti rinkimų mechanizmą ir išspręsti tas problemas, kuris išiškėjo e, po kovo 8 e, prezidento rinkimų, e, siekiant konsoliduoti visuomenę. Kitaip sakant, mūsų diskusijų vienas iš pagrindinių klausimų buvo žmogaus teisės, kai dėl vidaus politinės padėties e, Gruzijoje ir laukiamų gegužės mėnesį vietinių rinkimų. Mes išklausėme ir valdančiosios e, daugumos ir opozicijos partijų nuomonę ir pabrėžėme, kad visos šalis turi laikytis tarptautinių rinkimų standartų, taip pat turi užtikrinti politinį pluralizmą, e, turi sukurti atviro žiniasklaidos atmosferą ir sudaryti sąlygas pilietinė visuomenė pasireikšti tam, kad būtų konsoliduota demokratija. Kitaip tariant, jie turi išspręsti problemą, kuri dabar atrodo dar yra gana aštri. Tai yra viena vertus e, demokratinių procesų e, ir kita vertus e, įtraukimo, pluralizmo stokos šalyje. Dėl Azerbaidžiano mes irgi kalbėjome apie tai, kad e, reikėtų išplėsti Azerbaidžiano ir ES bendradarbiavimą ne tik tai, ne, neapsiriboti vien tik tai energetikos sektoriumi. Nors be abejo, energetika yra variklis šiame bendradarbiavime, tačiau mes turėtumėm iškoti ir kitų priemonių, kurios leistų modernizuoti Azerbaidžianą, e, sukurti didesnį ekonomikos įvairovę. Uh, Na ir šiame kontekste vėlgi mes paraginame tęsti demokratizavimo procesus, tęsti pastangas sukurti demokratinę visuomenę, gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Mes visą tai aptarėme tiek su prezidentu, tiek su užsienio reikalų ministru. Na ir buvo sakyti įdomi idėja dėl to, kad galima būtų galbūt ieškoti specialios partnerystės formos santykius su Azerbaidžanu. Gerbiami parlamentarai, savo vizito Pietų Kaukaze metu aš tiesąkant e, pastebėjau, kad ten esama tam tikros e, įtampos ir e, netgi ginkluoto konflikto grėsmė. Tai yra visiškai reali, kas kelia pavojų žmonių gyvybėms. Man teko sutikti su asmenimis, kurie prarado savo gyvenamasias vietas šalies viduje, tiek Azerbaidžiane, tiek e, Gruzijoje, taip pat teko kalbėtis e, su stebėsinos misijos dalyviais, kurie dirba už bilis ribų. Na, aš tikiuosi, kad visą tai leido man šiek tiek geriau suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria pietų Kaukazo šalių gyventojai. Konfliktai ten užtruko gerokai per ilgai. Ir savo sutikimuose aš visą laiką deklaruodavau, kad ES siekia, jog šiame regione būtų sukurtas stabilumas, kad šalis suklestėtų, pasiektų gerovės. Armenijos ir Turkijos santykių normalizavimo procesas irgi yra labai svarbus aspektas. Ir, e, Nors e, be abejo reikėtų pastebėti, kad e, savaitę, praeitą savaitę buvo e, tam tikrų naujų poslinkių, taigi tikimės, kad Armenija tęs šį procesą dėl e, Kalnų Karabacho. ES toliau ragina ieškoti taikaus sprendimo, kad dėl Gruzijos. Akivaizdu, kad e, Ženevos darybos yra neblogas forumas, kuris leidžia susėsti e, įvairiems oponuojančiams partneriams ir kad tai turėtų leisti užkirsti kelią bet kokiems galimiems e, incidentams. Gruzijos strategija laikosi vadinamo principo įtraukti per bendradarbiavimą e, atskir, atsiskyrusius regionus. Na, o dabar e, norėčiau pereiti prie Ukrainos klausimo. Praeitą savaitę lankiausi Kijeve ir ten vėlgi vyko ne vienas naudingas, konstruktyvus susitikimas tiek su premjeru, tiek su užsienio reikalų ministru, su opozicijos nariais, su verslo ir pilietinės visuomenės atstovais. Na ir Šis vizitas buvo e, savotiškas tesinys mano ir užsienio reikalų aukšto įgaliotinio e, vizito į Kievą, kada buvo e, inauguruojamas naujai išrinktas prezidentas Jaunukovičius. Na ir e, turiu pabrėžti taip pat, kad man teko pasikalbėti su aukščiausios rados e, pirmininku ir parlamento komitetų pirmininkais, įskaitant e, Boris Tarsiuk, kuris yra E, komiteto atsakingo už Europos integraciją e, pirmininkas. Na ir vizitas iš tikrųjų buvo pačiu laiku, kadangi tai sutapo tiek su vyriausybės mm, pasirengimo reform programai, kuri turėtų būti baigta didžialę mėnesį. Ir taip pat e, su kitais procesais susijusiais su, pavyzdžiui, dujų teikimu arba e, taip pat e, naujais sutarimais su Rusija dėl Savastopolio jūrų bazės. Na ir man teko be abejo, man teko pasikalbėti apie tos klausimus, kuriuos Ukraina turi nedėlsama spręsti. Be abejo, reaguodama taip pat ir tam tikras skatinamasis priemonės, kuris siūlo Europos Sąjunga. Pagrindinės rytis būtų politinės reformos, makroekonominės stabilumas, priekybos ir verslo aplinka arba klimatas, mobilumas e, arba judumas, energetikos klausimai. Ir draugės su keliom komisijos tarnybom e, mes parengėme šitą pasiūlymų paketą, e, atsižvelgdami į kelių ankstesnių tarybų e, išvadas ir rekomendacijas. E, pirminkė, aš ketinu šį dokumentą pateikti ir jums, kadangi iš tikrųjų manau, jog svarbu būtų ir jum turėti šitą savočką matricą ir suprastumėte, kaip yra sujungti du sąrašai. Tai yra reformų proceso e, sąrašas, savoškis reikalavimų sąrašas, kurį mes pateikėme Ukrainai ir atitinkamas sąrašas e, suderinamų skatinimo priemonių, kurias galėtų pasiūlyti ES. Na ir laiko elementas taip pat e, čia yra svarbus. Tai būtų savočios gairės, kuris leistų sekti, kaip e, vyriausybė būtent ne žodžiais, o darbais vykdo reformų procesą. Na ir šita vadinamoji matrica, ponė pirmininkė, turėtų būti savotiškas glaustas įrankis, kuris leis stebėti reformų vykdymo programą, leis išlaikyti reformos įgytą pagreitį. Ir tai turėtų susaistyti Ukrainą su kitais arba integracijos procesais Na, o ateičiai planuojame be abejo asociacijos e, darbo atvarkė. Ir šitą matricą e, e, duodam savotišką priemonę, kuri leidžia mm, orientuoti politinius procesus. Matrica ir procesai susijęs su jie, su jie išvardintais dalykais, turi būti vertinami ne kaip kažkoks priedas prie mūsų darybų dėl asociacijos sutarties, o veikiau uh, vienas iš instrumentų, kuris leidžia užtikrinti, kad e, viena vertus Ukrainos reformų procesas, kita vertus ES darbo atvarkė susijusi su Ukrainos klausimais, būtų tarpusavėje suderinti procesai. Ir ne tik tai nuo pirminio etapo, bet būtent ir per visą vykdymo laikotarpį. Dėl asociacijos sutarties. Ukrainiečiai išreiškė stiprų pageidavimą pasirašyti šią sutartį dar 2010 metais. Aš priminiau, kad mes e, savo darbą esame planavę taip pat e, ir 2011 metams ir iš pat pradžių tiek pirmininkas Baroso, tiek prezidentas Janukovič e, apie tai kalbėjo per sutikimą kovo mėnesį. Maža to, aš e, pasakiau, kad mums reikalinga plati laisvos prekybos erdvė. Kita vertus, siekiama užbaigti darybas kaip galima greičiau. Dėl e, visų dialogo, dialogo visų klausimais, aš paaiškinau, kad komisija dabar rengia veiksmų planą, tačiau Ukrainai savo pusės irgi turi atlikti namų darbus. Taigi iš mūsų pusės e, įvyko konstruktyvios pradinės diskusijos su es E, valstybių užsienio reikalų ministrais. Kita vertus, procesas be abejo turi tęstis. Mes tikimės, kad e, e, naują impulsą duos ES ir Ukrainos aukščiausio lygio sutikimas, kuris įvyks rudenį. Ir taip pat noriu pasakyti, kad Europos arba suartėjimo su Europa priemonės turėtų būti vykdomas ne tik tai valdančiosios daugumos ir vyriausybės, bet taip pat e, tai turėtų apimti visą visuomenę ir turėtų būti taip pat suprantama ir primtina opozicija. E, tad e, mes girdėjome panašių patikinimų tiek iš pana Tarsiuk, tiek ir iš buvusios premjerės Julius Simušenko. Na ir mes pabrėžiame vėlgi, kaip yra svarbu bendradarbiauti su parlamentu, vykdant e, visą reformų darbo tvarkę, e, laikantis tos vadinamosios matricos. Man buvo pateikta informacija apie naują sutarimą su Rusija dėl dujų tiekimo, taip pat e, dėl jūrų laivyno bazės Kryme. Tie iš jūsų, kas stekė Ukrainos parlamento debatus vakar, turbūt žinote, kad šios temos be abejo yra gana kontroversiškos ir šalies viduje šiam klausimam yra išsakytas stiprus pasipriešinimas. Kiek aš suprantu, persidarėjimas dėl dujų tiekimo, aš turiu menį dujų tiekimo sandorį nuo praeitų metų sausio, turėtų užtikrinti naują Ukrainos ekonominį stabilumą. E, tai turėtų padėti Ukrainai patvirtinti 2010 metų biudžetą ir pradėti darybas su tarpinio valdos fondu dėl galimo finansavimo. Kita vertus, opozicijos lyderiai finansuoja, nau, e, kritikuoja naują um, sutarimą dėl e, Juodosios jūros laivyno karinės bazės kaip tam tikrą suverenumo praradimą, tam tikrą nuolaidą. Na, kalbant apie dujas, sustarimas bus vertinamas ir e, aš pabrėžiu tai Kieve, e, bus vertintas ES ir bus e, vertinami tokie punktai - būtinybė užtikrinti e, tiekimo saugumą, nuspėjamumas ir skaidrumas procesuose ir C - būtinybė užtikrinti dujų tranzito sistemos modernizavimą ir techninį palaikymą. Beje, kalbant apie šį sprendimą. Be abejo, tai yra e, suverenos Ukrainos reikalas. Ir e, man belikų tai pabrėžti, kad visą tai turi vykti konstitucijos rėmose. Iš šios misijos pasivežiau nemažai idėjų. Visų pirma, naujo administracija dar tik pradėjo dirbti. Vadovybė pasiuntė stiprių signalų patvirtinančių, kad e, Europos integracijos kryptis ir reformų kryptis bus tęsiamas. Mes be abejo tikimės daugiau sužinoti, kada bus paskelbta reformų programa. Tai turėtų įvykti birželį. Reformos, kaip ir kitos priemonės, tokios kaip, pavyzdžiui, asociacijos darbo tvarkė, leis mums įvertinti, kokiu mastu pažadai e, vykdyti reformas atitinka realybę. Tai bus mano vienas iš prioritetų per e, kelis ateinančius mėnesius. Antra, akivaizdu, kad ES turi būti pasirengusi užmėgsti glaudesnius santykius su Ukraina tada, kai jinai įvykdys tas reformas, jeigu jinai jas įvykdys. Na ir galima būtų paminėti keletą pavyzdžių, e, kaip mes galėtume irgi palankiai sureaguoti į Ukrainos žingsnius. Tokių pavyzdžių galima parinkti daug, nuo ekonominės ar finansinės paramos iki glaudesnio ekonominio integravimuose su ES. Trečia, labai svarbu, kad mes e, palaikytumėm ryšius ne tik tai su vyriausybė, bet įtrauktumėm ir kitus skirtinius žaidėjus, įskaitant Ukrainos parlamentą, taip pat opozicijos narius, verslininkus ir pilietinės visuomenės atstovus. E, jie visi turi dalyvauti Europos integracijos procese. Europos integracija turi būti visa apimantis, visus įtraukiantis procesas. Na ir opozicija pažadėjo palaikyti reformas, kurios prisidės prie europinės integracijos. Taigi tas yra padrasinantis žingsnis, padrasinantis signalas. Na, kai mes kalbame apie Pietų Kaukazą, Ukrainą ir apskritai visą ES kaiminysės politiką. Aš esu stikinęs, kad Europos parlamentas, šis komitetas, taip pat kiti komitetai atsakingi už bendradarbiavimą Europoje, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Todėl aš esu dėkingas už suteiktą galimybę dabar trumpai informuoti Jūs apie šias misijas. Na ir laikydamasis ankstesnių metų praktikos ir patirties, galiu pasakyti, kad komisija be abejo toliau stebės kaip procesai rutuliojasi kaiminėse valstybėse, bus teikiamas metinės ataskaitos dėl to, kaip vykdama Europos kaiminysės politika. Šių metų kaiminysės politikos ataskaita bus uh, e, našraus tipo dokumentas. Viena vertus bus išsakyti na, komplementai ir pagirimai ten, kur uh, valstybėse, o to vertus, kita vertus bus pateikta pasiūlymų, ką dar reikėtų padaryti. Na, aš tikiuosi, kad vėlgi e, galėsiu apsilankyti parlamente e, gegužės 17, po to, kada e, pasirodys Europos parlamento ataskaitos ir tikiuosi, kad diskusija tęsis. Ačiū. Grazie, komisario. È stato un incontro almeno. Ačiū, ponia komisarė. Jūs padarėte tikrai labai įdomų pranešimą. Ir manau, kad diskusijos, kurios vyks dabar, bus lygiai tokios pat įdomios, kaip ir jūsų pateikta analizė. Pradžiai norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui Pietų Kaukazo klausimų kolegai Kirilovui. Tris minutės, prašom, kolega. Thank you very much, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisarė Fiulė. Pirmiausia, leiskite padėkoti už tai, kad informuojate mus apie šią, šį vizitą ir jo rezultatus. Kaip pranešėjas galiu pasakyti, kad mes jau buvom gavę tam tikros informacijos apie tai, kad šie vizitai gali būti įvertinti labai teigiamai. ES tuo būdu parodo savo interesą šiomis valstybėmis, buvo e, parodyta iniciatyva bendradarbiauti, stiprinti saugumą. Jūs, ko gero, žinote, kad ilgą laiką mūsų, kaip ES, ten nebuvo tame regione, mes nebuvome matomi. Visi tie signalai, kuriuos mes siunčiame dabar, padeda mūsų politiką suaktyvinti, o to tikrai reikia. Pasižiūrėjau, kad jūs aplankite visas tris Pietų Kaukazo valstybės. Ir jūs pateikėt, na, tam tikrą pažadą, kad mūsų santykiai su tomis valstybėmis intensyvės, kad mes prisidėsime prie tų šalių stabilizavimo, kad tvirtinsime ten demokratinius procesus ir taip pat, kad mes tenksime su tomis šalimis toliau palaikyti savo santykius. Norėčiau pasakyti, kad Jūs ko gero būsite pastebėjęs, kad kiekviena šalis gali būti traktuojama skirtingai. Tačiau mums atrodo, kad jas geriau išlaikyti draugėms, draugėje, skatinant jų bendradarbiavimą tarpusavį ir stiprinant regioninį bendradarbiavimą. Aš jaučiu tam tikrą susirūpinimą ir aš tikiuosi, kad jūs tam susirūpinimui pritarsite. Įvyko du konfliktai regione - Gruzijos ir Rusijos. Mes tiesiog sėdėjom ir laukiam, kol tas konfliktas įvyks, o dabar rezultatų žinome. Vyko ir kitas konfliktas, kurio atžvilgių nepareiškėme savo rimtos pozicijos, o būtent dėl Kalnų Karabacho. Tai yra tie konfliktai, kurie nusipelno mūsų dėmesio ir įsitraukimo į jų sprendimo. Mes komitete esam diskutavę apie tai, kad reikia tam tikrų įgaliojimų, kad būtų galima e, tų problemų sprendime, tų e, problemų sprendime dalyvauti. Lisabonos sutartis leidžia mums imtis aktyvesnės pozicijos. Svarbiausia yra tai, kad tie du konfliktai metė tam tikrą šešėlį. Ir tai taip pat apima ne tik ekonominę plėtrą, bet ir demokratinius procesus. Aš norėčiau, kad šiuo požiūriu įvyktų diskusijos su ponia Ešton. Aš manau, kad ponia Ešton turėtų kuo greičiau nuvykti į tą regioną. Nes, žinoma, Turkijos ir Armenijos santykius nagrinėti nepakanka, nes į to regiono problemos neišsispręs dėl to. Pirmininkas, dėkuoju kolegai Kirilov, Kirilovui. Dabar kolegai Kovačiev žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju, kad informavote mūsų apie savo neseną vizitą į Ukrainą ir pietų Kaukazų valstybės. Tai rodo, kad bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamentų yra puikus. Aš turiu klausimą ir ne tik klausimą. Turiu dar ir keletą šiaip minčių apie padėtį, kalbant apie Armėniją ir Azerbaidžianą, nes konfliktas tarp tų valstybių vyksta jau seniai. Turkija nes nepasinaudojo tuo konfliktu tam, kad galėtų pristabdyti teigiamus įvykių vystimusi tarp Turkijos ir Armenijos. Buvo pasiremta tam tikrais istoriniais įvykiais ir tai yra tie įvykiai, kurie vyko jau seniai, mes juos minėjome. 95 metais ten kilo problemų. Armenija. Konfliktas vyko prieš 95 metus. Ir dabar žinome, kad Armenija yra pasirašiusi sustarimą su Europos Sąjunga mano klausimas būtų toks, kaip mes aktyviau galėtume veikti šioje srityje, kaip galėtume pozityviai prisidėti prie to, kad šie konfliktai išsispręstų, kad konfliktas tarp Armenijos ir Azerbaidžiano ir Armenijos ir Turkijos, kad tie du konfliktai būtų sureguliuoti. Dar vienas dalykas dėl Ukrainos. Aš esu EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas dėl asociacijos sutarties su Ukraina. Jūs kalbėjote apie savo, jūs minėjote pranešimą Taraso Ševčenkos universitete. Jūs sakėte, kad Ukrainos e, veiksmai atitinka ES užsienio politikos kursą. Kai kurie e, asmenys analizavę e, santykius su Ukraina mano, kad E, daugiau e, Ukraina orientuojasi į provakarietišką politiką, kiti mano priešingai, 90 procentų, sakė, buvo provakarietiškų. Kaip manote, padaugės tų procentų ar sumažės? Ačiū, ponia Kovačiavai. Ponia Stala, dviems minutėms. E, gospod minister, rad bi vam čestito za vašo aktivnost. Mislim, da je izredno pomembno, da Evropska unija pokaže uh, proaktivno vlogo. Ačiū. Komisarą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų išsakytą poziciją. Manau, kad ES labai svarbu vaidinti aktyvų vaidmenį toje pasaulio dalyje. Prieš keturias savaitės įvyko bendras jungtinis komiteto posėdis Dbilisyje ir tai buvo dvyliktasis jungtinio komiteto posėdis. Mes patvirtinome nemažai rekomendacijų, priėmėme daugybę sprendimų. O rugsėjo mėnesį panašus susitikimas vyko su Azerbaidžianu, netrukus toks pat susitikimas vyks su Armenija. Šios trys valstybės artėja link ES ir yra labai suinteresuotos tuo procesu. Manau, tai prisidėtų, esmingai prisidėtų prie regiono stabilumo didinimo. Noriu paklausti apie neseniai regione įsiliepsnuosius konfliktus. Konfliktą tarp Rusijos ir Gruzijos. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją bei Ženevos dėrybas? Ir kaip Europos komisija galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį dedant pastangas, kad tos dėrybos būtų sėkmingos. Noriu pasakyti, kad dėl stebėjimo misijos, manau, kad turime padėkoti už tai, kad jį įvyko, kad jį ten yra, nes tai yra vienintelė atstovė regione, vienintelė institucija regione, kuris stebi situaciją ir fiksuoja visas problemas. Ar jūs manote, kad pavyktų susitarti ir kad ši misija galėtų vykti, veikti palei sienas. Ponas Van Valen dviems minutėms. Noriu užduoti klausimą apie apsilankimą Ukrainoje. Ukraina visą laiką krypsta arba į vakarų, arba rytų pusę, arba abiem, į abi pusės. Dabartinė vyriausybė pareiškia, kad ji nebes puoselėje ambicijų priartėti prie NATO. Uh, bet turime nepamiršti saugumo matmens. Prisiminkime dėl Baltijos, atsiprašau, Jodoje jūroje dislokuoto Rusijos laivyno ir priimto sprendimo. Ar jums netrodo, kad dabartinė vadovybė turi siekti pusiausviros, tai yra bandyti artyti prie ES saugumo matmens kontekste? Nes kitaip Ukrainos, žinome, kad Ukrainos rytinė ir vakarinė dalys yra skirtingos. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad Ukraina iš esmės yra pasidalinusi dėl šalies ateities? Ar taip nėra? Ačiū. Grazie, onorevole Van Balen. La parola allora. Ačiū. Ponas Šulcas, dviems minutėms. Herr ja, Kommissar Fülle, Sie haben relativ kurz nur über die. Kommissare, jūs gana trumpai pristatėte konfliktą, kuris dar labiau suskaldo jau ir taip padalintą šalį ir tiesiog pratestas karinis susitarimas su Rusija. Pastaruosius 25 metus pagal panašią sutartį uh, Rusijos laivynas buvo dislokuotas Krymo, dabar tas susitarimas dar pratestas. Ar jūs nematote, kad jis turėtų būti švelnintas? Ne, Andrikinė dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, norėčiau visų pirma padėkoti už e, jūsų apsilank, jūsų vizito trijose valstybėse pristatymą. Turiu klausimą apie Ukrainą noriu jūsų, išgirsti jūsų vertinimą, o ne informacijos suteikimą dėl Ukrainos parlamento priimtą sprendimą pratesti Rusijos e, Sevastopolio bazės nuomą dar 20 metų. Atsiprašau, po 20 metų tą e, nuomos sutartį paratesti dar penkiems metams. Žinome, kokia kokias kovas tas sprendimas sukėlė Ukrainos parlamente ir Ukrainos ir Kievo gatvėse. Taip. Dūmoje už tą sprendimą balsavo praktiškai absoliuti dauguma, 98 procentai. Kaip jūsų nuomonė tas sprendimas atsilieps Ukrainos suverenitetui ir kaip tai paveiks, kaip tai atsilieps Ukrainos euroatlantinėms ambicijoms? Sivieč per due minutę. Ačiū, ponas Sivieč, dviems minutėms. E, chciałem wypowiedzieć się polemicznie, jeśli chodzi o Pana opinię. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie dujų tiekimą. Susitarimą dėl dujų tiekimo. Tai nėra susitarimas pagal kuri viena valstybė leidžia nuti savo infrastruktūrą, o kita parduoda dujas ir gauna pelną. Tai yra barteriniai mainai ir pagal tą susitarimą Ukraina 20 metų dujas gaus pigiau maždaug už 4 milijardus JAV dolerių. Tai yra net ne atlyginimas, bet kažkoks tai, kažkokia kompensacija uh, Ir susitarimas atrodo gana keistai, tai visiškai nesusiję, netitinka šalies reformų, taip pat opozicijos nuomonės. Mačiau vakar dienos reportažą iš Ukrainos parlamento tiesioginę transliaciją ir mane tikrai neramina Ukrain, Ukrainos opozicijos atsakas, reakcija tas įvykis visiškai nieko neturi bendro su demokratija ir noriu paklausyti, ar jūs turėjote galimybę pasikalbėti su ponu Janukovičiumi ir naujuoju šalies elitu, naująją vyriausybę. Ar jums netrodo, kad mes pernelyg e, lengvabūdiškai vertiname optimistinį scenarijų? E, valstyb, vyriausybė gyvendina su, suverenų scenarijų, jie turi daugumą parlamente. E, tačiau kai kurie sprendimai dėl integracijos e, situaciją tikrai apsunkina. Ačiū, ponė Siveč. Ponė Jatenmaki pranešė Azerbaidžiano klausimą. Okay, thanks you. I also visited South Caucasus just and I... Ačiū. Aš taip pat neseniai lankiausi Pietų Kaukaze ir žinau, kad tos šalis puoselėja kai kurių vilčių ES atžvilgių ir bendradarbiavimo su jie atžvilgių. Bet mane neramina porą dalykų. Visų pirma, Kalnų Karabaho klausimas. Ar ES negalėtų aktyviau įsitraukti šio klausimo sprendimą. Tuo, tuo tarpu su valstybės narės, tokios kaip Prancūzija, bet ne pati ES rodo iniciatyvą kodėl taip yra ir kaip jūs vertinate ateities perspektyvas, ar, ar situacija galėtų keistis. Dar vienas klausimas. Azerbaidžiane vyks parlamento rinkimai netolimoje ateityje. Ar ES galėtų pozityviai sudalyvauti Žinom, žinau, kad kalbame apie nepriklausomą valstybę, tačiau nevyriausybinės organizacijos toje šalyje yra silpnos, taip pat ir opozicinės partijos yra silpnos. Ir aš supratau, kad jos bando dalyvauti prieš rinkimus kampanijoje, tačiau galbūt ES galėtų kažkaip taip pozityviai prisidėti ir kažką paskatinti. Ačiū. Ačiū. Dabar kiulant, dvi minutės. Turiu vieną klausimą ir dvi pastabas. Visų pirma, noriu padėkoti už išsame ataskaitą. Ir mano pirmasis komentaras būtų dėl Harkovo starimo. Mane irgi labai neramina šios starties galimos pasiekmes ateityje. Nes viena vertus mes turime patirties kad Kremlius gali laikytis sustarimo arba atšaukti savo sustarimą. Taigi dujų tiekimas nebūtinai gali būti garantuotas, tuo tarpu kariškiai toliau liks Sevastopolėje. Kita vertus, aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl e, to, kokių pasiekmių tai atneš ES saugumo srityje, nes šiaip taip ES dabar jau turi tiesiog ne jūrų sienas juodoje jūroje. Kitas komentaras būtų dėl vizų režimo palengvinimo ir aš e, raginčiau iš tikrųjų toliau tęsti darbą e, šią srityje, ypatingai kalbant apie Pietų Kaukazo valstybės, nes aš žinau savo šalies patirtį. Štai prieš dešimt metų Estija, taip pat, Estijai dar taip pat reikėjo gauti vizas uh, vykti keletą iš ES valstybių. Tai buvo skausmingas, ilgas, komplikuotas procesas ir norėčiau Taip pat paklausiu dar vieną dalyko. Jūs kalbate apie specialų partnerystės sustarimą su Azerbaidžianu, tai gal galėtumėte pateikti kiek daugiau detalių, kuo ypatingas būtų toks sustarimas. Na kągi. Suteiksiu galimybę dar vienam žmogui pasakyti, tai bus Kongarijano vienai minutėjai. Ačiū, pirmininkė. Jūs uh, užsiminėte apie rytų partnerystės valstybės ir galimybę panaikinti joms vizų režimą arba, uh, sakykime, nemokamas visas. Tačiau pasigirsta balsų, kad Rusija pirmiau gali uh, pasiekti tokį sustarimą Europos Sąjunga. Ar tai tik tai gandai, ar jūs galite patvirtinti? Na, taip pat, e, pavyzdžiui, Graikija, Rumunija, Bulgarija yra e, valstybės, kurios taip pat prieina prie dosios jūros, todėl norėtųsi išgirsti iš jūsų, kaip jūs vertintumėte dabar saugumo poveikį, poveikį saugumo srityje šitą sutarimą su Rusija dėl Sevastopolio jūrų bazės. Na kągi, ačiū. Dabar e, steiksiu galimybę atsakyti ir praščiau kalbėti neilgiau kaip iki pusės pirmos, prašyčiau. Nors esu bendra, kad jūs turite atsakyti devyniems žmonėms uždavusiams klausimus. Kągi, dėkoju. Gerbėmiems parlamentarams. E, Pirmiausia, noriu padėkoti panu Kirilovai. Dėl jo pastabos norėčiau pasakyti, kad E, komanda buvo post Lisabonė komanda, kurią aš vadovau, kurios, kurią aš turėjau e, e, garbės vadovauti. Ir mes ne tik tai glaučiai bendradarbiavome su baronienė Ašton, mes kalbėjome su savo pašnekovas ne tik tai apie bendrijų politiką, bet taip pat ir apie CSP. Dabar dėl klausimo, kurį uždavė panas Kirlovas e, apie konfliktus Azerbaidžiane ir Armenijoje, tarp Azerbaidžiano ir Armenijos, ką parlamentas galėtų padaryti, ką ES galėtų pasiūlyti. Aš manau, logika čia labai aiški. Po Lisabono sutarties, jeigu mes rimtai žiūrime į galimybę vaidinti svaresnį vaidmenį pasaulyje mastu, jeigu mes rimčiau kalbame apie vieningą užsienio politiką, kalbėjimą vienu balsu, tai aš manau, mes turime vaidinti aktyvesnį vaidmenį ir čia aš visiškai pritariu baronieniai Ašton. Nebus jokio pasaulinio vaidmens ar pasaulinės įtakos, jeigu nepradėsime nuo e, kaimynės politikos. Ar tai reiškia, kad mes jau turime priemonių veiksmingai suvaidinti tokį vaidmenį? Ne. Esama daug lūkesčių, ambicijų, kurie teisingai siejami su uh, aukštuoju galiotiniu, uh, e, aukštuoju galiotiniu pozicija. Tačiau uh, nėra dar sukurta pati išorinio veiksmų tarnyba. Taigi prireiks laiko, kol bus galima pilnai išnaudoti šitą mechanizmą, kol mes tikrai galėsime vaidinti svarų vaidmenį. Ar tai reiškia, kad šiandieną mes nedarome visko, ką galime? Ne, tai be abejo nereiškia, mes ir dabar stengiamės, kiek galime ir Kalnų Karabacho klausimas. E, Na visų pirma, mes čia kalbame dabar apie pasitikėjimą stiprinančias priemonės, mes stengiamės derinti bendrijos uh, išorinių santykių saugumo instrumentą. Na ir, kaip sakiau, įmamas tam tikrų veiksmų šiame regione, bet be abejo nėra ko tikėtis stebuklų įvyksančių per naktį. Tai yra laipsniškas procesas ir ateityje tikėkime, kad ES vaidins svaresnį vaidmenį ne tik bendrai kaiminysis politikoje, bet ir ieškodama sprendimų konkretiniam konfliktam. Apie 90 procentų 20 procentų palaikančių mm, Europoje, nu, į Europą orientuotą politiką. Nesakyčiau, kad tai ne visai tiksliai citata. Aš sakyčiau, kad tai veikiau būtų 90 procentų e, Europos deklaracijų sulaukė Ukrainos e, pritarimo, e, tačiau tai nereiškia, kad 90 procentų gyventojų palaiko. Kai dėl e, to, ar sustarimas dabar dėl Sevastopolio jūrų bazės nuomos pratesimo uh, pakeis, ką nors, nežinau, mums reikia tiesiog palaukti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų viliosios procesai. Gerbimas ponas Taler uh, klausė dėl Ženevos darybų. Man atrodo, aš pasistengiu aiškiai išdėsti, jog Ženevos darybos ne tik turi būti tęsiamos, bet mes turėtumėm taip pat išplėsti šių darybų tematiką. Turim kalbėti ne tik tai apie e, mėginimą užkirsti kelią naujiems incidentams, bet ir apie daug daugiau. Aš kalbėjau, kad ES e, atstovybė Gruzijoje ėmėsi tam tikrų pastangų E, stebėtojų delegacija, stebėtojų misija taip pat stengiasi e, e, įgyventi savo mandatą, kaip įmanoma, geriau abiejose konfliktuojančių šalių skiriamosios linijos pusėse, tačiau dabar tai ne visiškai manoma užtikrinti. Pirmiausiai svarbu pasiekti, kad Rusija įgyvendintų visus įsipareigojimus, kuriuos prisėmė e, ugnies turkimo startyje, kaip jūs žinote, kol kas Rusija visko dar neįvykdė. Gerbiam ponui Balan galiu atsakyti dėl to, kokį poveikį šis procesas gali e, padaryti saugumo dimencijoje, ar tai nebus, jeigu balanso pakeitimas, na vėlgi, kaip sakiau, reikia tiesiog palaukti ir pažiūrėti. Mes ten lankėmės antrą dieną po to, kai šis dokumentas buvo pasirašytas ir dabar reikia pažiūrėti toliau, kurie kryptim pasuks įvykiai. Mane prezidentas patikino, kad šios problemos sprendimas būtent tokiu būdu leis jam <clears throat> veiksmingiau uh, įgyvendinti Europinės integracijos darbo atvarkę. Aš buvau taip pat patikintas, kad sprendimas dėl karinės bazės nebuvo kažkoks tai intuityvus sprendimas, jisai buvo pagrįstas išsame galimų ateities scenarijų analizėm dėl Pavyzdžiui, 2017 metų, kada baigėsi nuomos startis, baigėsi nuomos starties laikotarpis ir kad e, šis sprendimas yra gana atviro formato. Na, tiek ir te galim pasakyčiau klausimą. Kai dėl gerbimos Andrikienės klausimo. Įdomi informacija buvo ta, kad Atrodo, rusai norėjo dar ilgesnio laikotarpio negu 25 metai. Ir buvo kalbama apie ilgesnį bazės nuomos laikotarpį. E, kokį poveikį tai turės Ukrainos suverenumui? Na, be abejo, reikia vėlgi palaukti ir pažiūrėti, tačiau uh, E, taip pat nereikia ignoruoti to fakto, kad šita karinė bazė ten jau buvo daug metų. Ką tai, kokios įtakos tai turės europinį integraciją? Na, aš kieme, už, kievė užsiminiau, kad integracinės pastangas mes pirmiausiai vertinsime, e, žiūrėdami reformas ir jų gyvendinimą. E, ir nebūtinai siesime tai su rusų karinės bazės. E, pasilikimo laikotarpio pratesimu. Dėl panašybės e, klausimo. Mums buvo svarbu gauti iš ukrainiečių vadovų tam tikrų garantijų, tam tikrų pažadų, kad viena, šis sustarimas nereiškia, kad Ukraina neįves europinių kainų e, dujų ir naftos produktams. Ir kad tai nepakenks mūsų bendriem planam e, modernizuoti tranzitinę sistemą. Taigi mes sulaukėme tų pažadų ar garantijų, kurių mes tikėjomės, kurių mes ieškojame. Dėl optimizmo, na, aš manau, kad aš e, aiškiai pasakiau, jog mūsų optimizmas ilgalaikį perspektyvoje nebus grinčiamas tik tai pareiškimais ir e, pažadais, o vertinsime realius veiksmus, kuriuos darys ukrainiečiai. Mano lankymas metu iš tikrųjų buvo labai svarbu gerai suprasti. Ar Ukraina prisėmė toliau įsivareigojimus vykdyti Europinės integracijos darbo tvarkį? Atrodo, mums tai pavyko padaryti. O kitame etape bus svarbu naudojantis šitą matricą ir politinio vadovavimosi instrumentais e, užtikrinti, kad tai iš tikrųjų būtų įgyvendinta, kad to būtų pasiekta. Kaip vienas diplomatas Kieve pasakė, e, jie dabar šneka, o mes turime palaukti ir pasižiūrėti, ar jie ne tik tai šnekės, bet ir darys. Tai ne mano žodžiai. Dėl e, pasėtiname iki klausimų, apie Kalnų Karabachą, man atrodo, aš jau atsakiau šitą. Ir labai tikiuosi, kad laikui bėgant mes be abejo vaidinsime aktyvesnį ir pozityvesnį vaidmenį šiame regione. Kai dėl gerbiamas parlamentas Oland uh, uh, klausimo dėl to, kad Rusija kad nors gali atšaukti savo parašą, nutraukti sutartis. Uh, Na, aš mačiau e, rusišką teksto versiją šitos sutarties. Iš esmės tai yra dviejų puslapių dokumentas ir yra tik tai vienas parašas. E, šiuose dviejose puslapiuose kalbama apie sustarimą ir dėl dujų tiekimo, ir dėl karinės bazės nuomos pratesimo. Taigi sunkiai įsivaizduoju, kaip būtų galima šias dvi temas atskirti ir, pavyzdžiui, nutraukti sandorį dėl vieno objekto atsiejantį nuo kito. Nes tai yra tarsi vientisas sustarimas, kuriame yra dvi pusės. Ukrainos valdžiai buvo svarbu perdaryti sustarimą. Senikovo iš tikrųjų ne, jie tiesąkant neturėjo per daug priemonių, kurias būtų galėję panaudoti viena iš priemonių, kuri galėjo e, patraukti Rusijos dėmesį, sudominti ją, tai būtų būtent dujų tranzito sistemos e, klausimas, naudojamas sąlygos, tačiau, kaip žinote, Rusija dabar e, kūrė ir tą pietinio srauto ir šiaurinio srauto dujotiekį, taip sakant, Rusija deda visas pastangas dabar, kad apsieitų be Ukrainos tranzito sistemos infrastruktūros. Uh, Taigi Ukrainai nepavyko e, ginti savo pozicijų pasinaudojant šių instrumentų. Kitų instrumentų savo rankose beveik ir neturėjo. Na be abejo, aš e, neginu dabar šio sandorio, aš tik tai e, perduodu jums kokiu paaiškinimu man teko girdėti pačią Ukrainą. Taigi tai jokių būdų nėra ES ar komisijos pozicija. Tai yra ukrainiečių argumentai. Dėl specialiosios partnerystės su Azerbaidžianu. Uh, Azerbaidžianas nėra PPO valstybė narė. Todėl pats Azerbaidžianas ir sprendžia, ar stoti, ar nestoti į šią organizaciją, kada tai padaryti. Aš suprantu, kad e, bent jau artimiausiuose planuose m, tokio punkto tikrai Azerbaidžianas neturi. Uh, nes Azerbaidžianas negalėtų dėrėtis su ES dėl ekonominės integracijos sutarties. Ir tai e, faktiškai sunaikintų vieną iš instrumentų, labai veiksmingų instrumentų e, derantis dėl suotėjimas su Europą darbo tvarkės. Taigi mes e, kalbėjome su kolegomis ir buvo kalbama, kad na, viena vertus galima pradėti dėrybas dėl asociacinės sutarties ir mandatas yra pakankamai platus, taigi galima tai padaryti kaip bandomai projektą vien jau dėl ekonominio integravimosi proceso. Kita vertus, tuo pačiu paraleliai galėtų vykti kitas procesas, kur būtų maksimaliai pamėginama išnaudoti dabartinės sutartis su Azerbaidžianu, kurių jau dabartinis formatas atveria daug įvairių galimybių. Priartinti Azerbaidžianą prie mūsų vidaus politikų. Tai būtų punktas A. Punktas B Aš manau, abi šalis išreiškia aišku pageidavimą, kad bendradarbiavimas siektų toliau negu vien tik tai energetikos sektorių. Ir be abejo, šis sektorius nebus ignoruojamas, tačiau veikiau e, būtų galima pasinaudoti energetikos bendradarbiavimu kaip varikliu, ne tik tai paties Azerbaidžiano modernizavimo procese, be abejo, pats Azerbaidžianas nesiniai patvirtino, kad jis tiesiog keičiasi labai greitai, keičiasi akise. Bet e, šį sektorių būtų galima panaudoti kaip variklį ir Europos Sąjungai plačiau padedant modernizuoti Azerbaidžiano visuomenę. Ir tai turėtų būti daug išsamesnis procesas kas visiškai suprantama, nes jeigu jūs norite atnaujinti visą visuomenę, ne vieną kažkokį tai lygmenį ar sluoksnį, bet visą visuomenę, e, jeigu jūs nespręsite problemus su švietimu ir daugeliu kitų sektorių, anksčiau ar vėliau problemos iškils. Ir būtent čia ES e, yra gerai pasirengusi pagelbėti Azerbaidžianui. Taigi galėtume kalbėti apie specialią partnerystę šalies modernizavimui užtikrinti. Ir mes jau turime tam tikrų idėjų, tiesąkant jų turime jau tada, kai pirmininkas Baroso lankė, lankėsi Azerbaidžiane. Na, Na ir e, be abejo, tai buvo preliminars planai, toliau matyt, pirmininkas ir prezidentas turėtų susijęsti ir e, nustatyti tolesnės darbo kryptis. Dėl Germageniano klausimo apie tai, kad Rusija gali būti pirmiau panaikintas visų režimas negu šiom valstybėm, apie kurias mes kalbame, niekada apie tai negirdėjau. Mes kol kas uh, E, vykdome aiškę politiką, turime aiškius reikalavimus, ko reikia norint liberalizuoti vizų režimą ir manau, kad geriausiai tai atsispindi e, vakarų Balkanų veiksmų planuose arba vadinamuose žemėlapiuose. Būtent dėl to kalboje su Ukraina mes irgi kalbam apie tam tikrą veiksmų planą, savočką žemėlapį. Tačiau be abejo šios diskusijos kol kas turi vykti atitinkamame lygmenyje. Tinkamiausi partneriai, bet čia būtų vidaus reikalų ministrai. Ir be abejo, daug kas yra valstybių narių rankose. Kita vertus, aš neįsivaizduoju, kad mes galėtumėm spręsti šios techniškai sudėtingus ir daug reikalavimų keliančius, politiškai jautrius klausimus kaip nors kitaip, e, be rimtų politinių e, svarstymų. Tai Dėkojame už tuos išsamius e, atsakymus, už jūsų labai detalę analizę. Jūs atvykote į mūsų posėdį pačiu laiku. Mes pradėjome dirbti puikų darbą, Manau, kad visą tai tęsis. Kitas mūsų susitikimas su komisaru yra numatytas Strasbūrė, gegužės 17 dieną. Iki to laiko įvyks šis beitas naujo, ką visi kartu ir pakomentuosime. Ačiū visiems pasisakusiems, ačiū visiems dalyvavusiems posėdyje. 15 valandą vėl grįžtame dirbti. Mūsų kolega Provera e, pirmininkaus posėdžiui. O dabar posėdį baigiame.